Proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że rozpoczniemy. Ponios ir ponai, pradėsime posėdį. Atsiprašau, kad šiek tiek vėluojame. ponas Egniu jau išreiškė savo pasipiktinimą. Aš noriu jūsų labai atsiprašyti, bet turime sulaukti ir kitų kolegų, nes šiandien yra E, ta diena, kai dauguma mūsų atvyksta į Europos parlamentą. Jūs visi gavote darbo tvarkę. Šeštas darbo tvarkės punktas dėl alyvogių aliejaus bus perkeltas į e, lapkričio 9 dienos posėdį, to pageidavo pranešėjas. Taip pat turėkite omenyje, kad keičiasi ir pakeitimų pateikimo terminas ir e, pakeitimų pateikimo terminas dabar yra lapkričio 10 diena, taigi po diskusijos liks nedaug laiko pateikti pakeitimams. E, mūsų posėdis yra transliuojamas internete ir, yra, ir bus verčiama į 16 kalbų. Pradėsime nuo, kori, nuo e, teisės akto taisimo. E, sekretoriatas perdavė jum įvairiomis kalbomis e, taisomą į teisės aktą dėl, e, e, dėl 2013 metų e, Europos parlamento ir tarybos reglamento e, 1306 dėl bendro žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos. E, Taigi buvo pateiktas klaidų ištaisimo raštas. E, ir yra tokia problema, kad kolegos iš, tos, e, e, iš to direktorato, kurie rengė šitą klaidų ištaisimo raštą, jie mums perdavė kad jau dėl šio klaidų ištaisimo rašto yra susitarta tarp Europos parlamento ir tarybos ir dabar yra kalbama tik apie išnašą 603 puslapyje, kur yra daromas e, toksai techninis pataisimas. Ir e, pagal e, darbo tvarkos taisyklių 231 taisyklę, šitas klaidų ištaisimo raštas turi būti patvirtintas plenarinėme posėdėje, po to, kai bus jis patvirtintas komitete. E, jeigu nebus kažkokių pastabų, mes dar grįšime prie šios temos ir mes tiesiog e, priimsime. Um, priimsime šį klaidų ištaisimo raštą, patvirtinsime jį. Jeigu nėra pastabų, tai tuomet galime patvirtinti rugsėjo 25 dienos posėdžio protokolą ir galime iš karto keliauti prie, prie ketvirto darbo atvarkės punkto. Čia kalbame apie vadinamąjį omnibus pasiūlymą ir atitinkamą pranešimą. Žinote, kad Albert Des e, ir, po, ir ponas De Castro e, yra pranešėjai šią temą. De Castro e, nagrinėja pirmąją šio, šio dokumento dalį, o Albert Des antrąją. Ponas Des jau anksčiau mus informavo apie tai, kaip vyksta e, trišalės dėrybos. Aš pats asmeniškai vertinu tas dėrybas kaip sėkmingas ir norėčiau padėkoti komisijai, Agri generaliniam direktoratui, taip pat norėčiau padėkoti tarybai ir pirmininkaujančiai valstybei. Tikrai dėkoju už tokį konstruktyvų darbą, už konstruktyves diskusijas. E, kurių dėka mes esant sudėtingoms aplinkybėms, nagrinėjant sudėtingas temas, vis tik susitarėme. Ponas De Castro vadovavo tri, trilogo dėryboms kaip pirmasis vicepirmininkas. pirmininkas Taigi jis dalyvavo visame procese ir užtikrino testinumą, e, kuris palengvino mūsų darbą ties šio teisės aktu. Taip pat norėčiau ypatingai padėkoti ponui Des, e, kuris e, vedė labai sudėtingas dėrybas, ypač pačioje pabaigoje, bet aišku, geriausia jūs pats mus apie tai galėtumėte informuoti. Pone Des, prašau žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už tokią gražią įžangą. Taip pat norėčiau prisijungti prie jūsų padėkų ir netgi jas išplėsti. Norėčiau padėkoti kitų septynių frakcijų atsakingiams kolegoms, kurie dalyvavo trišalėse dėrybose ir kurie galiausiai pritarė rezultatui, dėl kurio mes susitarėme. Tai buvo iš tiesų labai sunkios dėrybos. Ir kaip įprasta politikoje ir ne tik politikoje, kai yra skirtingos nuomonės, reikia rasti kažkokį tai kompromisą ir man atrodo, mums pavyko pasiekti tikrai gero kompromiso, taigi norėčiau padėkoti visiems, kurie prie to prisidėjo, norėčiau padėkoti Paulo, kuris labai intensyviai dirbo ir norėčiau dar kartą padėkoti komisijai ir tarybai. E, darybos vyko tikrai tokioje geroje atmosferoje ir galiausiai mums pavyko pasiekti gero re rezultato. Norėčiau pakalbėti apie tolimesnį tvarkaraštį. Mes ketiname kad atskirti šią procedūrą nuo kitų procedūrų. E, kolegė Ingeborg Greslė iš pradžių sakė, kad jį tam pritars, bet dabar liktai iškilo tam tikrų problemų. Taigi, bet kuriuo atveju iki kitos savaitės ketvirtadienio mes turime priimti sprendimą biure jeigu e, norime, kad, 2008, kad nuo 2018 metų sausio pirmos dienos išsigaliotų šitas teisės aktas, o mes to ir norime, e, nes jeigu e, neįsigalios šitas kompromisas nuo sausio pirmos dienos, tai e, tuomet bus problemų, nes 2019 metais baigsis e, žemės ūkio programavimo e, metai. Taigi, e, lapkričio mini plenarinėje sesijoje galėtume e, patvirtinti šį dokumentą, kad e, galėtume laikytis tvarkaraščio ir manau, kad e, viskas priklausys nuo kitos savaitės biuro sprendimo. E, norėčiau dabar trumpai pakomentuoti e, visus pranešimus dėl horizonto direktyvos e, reglamento. Neturime problemų dėl tiesioginių išmokų reglamento. Mes pakeitėme apibriešti dėl E, pakeitėme atitinkamas apibrėžtis atsižvelgdami į teisingumo teismo sprendimą, taigi man atrodo, kad mes e, e, pasiekėme gero kompromiso ir tikiuosi, kad vykdant kitą žemės ūkio reformą e, galėsime e, pasiekti dar geresnių rezultatų. E, yra kalbama apie tai, kad septynis metus turi dirbonuoti atitinkami plotai, e, valstybės narės gali e, taip pat taikyti atskiras nuostatas periferiniams regionams. E, e, nuo 2016 metų bus atsisakyta neigiamo sąrašo ir e, bus taip pat panaikintas e, skaičiavimas pagal e, pagal hektarus. Tai yra susiję taip pat su tuo, kad e, deleguotame teisės akte yra atitinkamos nuostatos. Ir dabar dėl to tas 0,7 hektaro e, e, iš vis e, ne, nebe praranda prasme tas, e, tas, ta, ta vertė. E, Toliau išmokos žem, e, ūkininkams turėtų būti siemos, būti, būti skaičiuojamos, kad kas penkerius metus mes e, prisimename savo delegacijos vizitą Kroatijoje, kur kalbėjome su jaunaisiais ūkininkais ir atsižvelgė jų rūpeščius, taip pat e, pasiekėme tam tikros pažangos, taip pat reikia. E, pakomentuoti ir tai, kad buvo pasiekta pažangos dėl, aps, dėl viso rinkos organizavimo. Čia tam tikri kolegos taip pat labai intensyviai e, dirbo ties šiuo klausimu. Taigi dabar svarbiausias dalykas būtų laiku įgyvendinti šį e, teisės aktą. E, aš pats dar pakalbėsiu su ponia Greslė kalbant apie e, biudžeto dėrybas, e, dėrybas dėl biudžeto, tai daugiausia problemų kelia būtent mano šalis Vokietija ir Prancūzija. Ir e, Greslė nori turėti žemės ūkio politiką kaip svertą, kad padarytų įtaką e, šioms dviems valstybėms. Bet e, iš paskutinių trilogo dėrybų, man atrodo, buvo signalizuotas e, toksai teigiamas rezultatas ir manau, kad mums mums pavyks pasiekti susitarimo. Dar kartą noriu padėkoti visiems, kurie prie to prisidėjo. Grazie Presidente, anch'io due parole solo per eh, associarmi ad Alberdes per l'ottimo lavoro credo che la nostra. Dėkoju, aš e, norėčiau padėkoti kolegai Alberdes. Manau, kad mūsų komitetas galėtų didžiuotis tuo darbu, kurį mes nuveikėme ir e, taip pat tai, ką nuveikė šešėliniai pranešėjai, tai yra taip pat labai svarbu. E, spalio 12 dieną mums pavyko susitarti ne, ne tik dėl turinio, e, apie turinį jau pakalbėjo kolega Alberdes, bet mums pavyko susitarti taip pat ir dėl tvarkaraščio. E, mums pavyko susitarti labai e, greitai ir pačiu laiku. Taigi dėl to mes dabar turime galimybę taikyti tokią procedūrą, kai visa, visas omnibus dokumentas e, bus atskirtas nuo kitų dokumentų ir tokiu būdu e, e, šita procedūra bus greitesnė ir galbūt bus galima tikėtis, kad nuo kitų metų sausio pirmos dienos įsigalios visas omnibus paketas. Taip pat norėčiau paklausti, ar pirmininkas tam pritarė, ar sekretariatas tam pritarė. Galbūt Filipas galėtų iš sekretariato e, pristatyti kitą kitus etapus, ką mes toliau turime daryti, nes iš tiesų turime labai nedaug laiko, o e, tam tikrų omnibus skyrių įgyvendinimas labai vėluoja, o Taip pat, kalbant apie svarbiausią dalį, apie e, biudžeto dalį, tai dėl jos taip pat dar, dar yra deramasi, e, todėl reikia atskirti šitą omnibus e, dalį tam, kad mes galėtume e, balsuoti e, mini plenarnėje sesijoje Briuselėje. Ir tokiu būdu e, šį dokumentą paskelbti e, oficialiajame biuletenyje dar iki metų pabaigos. Dėkoju, ponas Andriu. Oui, merci. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad reikia pasidžiaugti ir pasveikinti pranešėją su jo darbu. Manau, kad iš tikrųjų buvo įvykdyti labai sunki užduotis. Tačiau nepaisant pakeitimų, man atrodo, kad reikia e, atsižvelgti ir į tarybos požiūrį. E, kuris, e, kuris yra susijęs su BŽUP pakeitimais ir dėl to mes negalime būti abejingi. Taip pat e, reikia pagalvoti apie biudžeto įsipareigojimus, mes apie tai kalbėsime šiandien. Taip pat e, dabar kalbam apie BŽUP renacionalizavimą. Man atrodo, kad reikia būti budriems turime susitelkti į būsimą reformą. Tai reiškia, kad šiandien daug kas galvoja, kad e, rinkos nes, stabilumas, taip pat e, komerciniai susitarimai e, gali būti išspręsti tam tikromis priemonėmis. Man atrodo, kad e, šiame komitete turime susirūpinti tuo. Taip pat dabar mūsų turimos priemonės nebus pakankamos. Atrodo, iš viso to laimės tik tai draudimo bendrovės. Taigi turime būti budrus ir dėmesingi, kalbėdami apie šį klausimą, nes visiškai neaišku, o kaip tik priešingai, visiškai neaišku, ar, ar, ar visi gamintojai galės susimokėti tas draudimo įmokas. Taigi reikia kad e, vis, visų e, maisto grandinės organizacijų darb, profesionalai prisimtų savo atsakomybės dalį. Ir noriu padėkoju ponui Danten už jo pasiūlymą, tačiau neaišku, ar dabartiniai pakeitimai bus pakankami e, atsižvelgiant į dėrybas dėl gamintojų sąlygų. Taip pat Iš tikrųjų, manau, kad nieko nebuvo pasiekta, kalbant apie krizių valdymą ir, už, ir prevenciją. Šiandieną mes nesame nuo nieko apsaugoti, nesame apsaugoti nuo naujų krizių. Pavyzdžiui, jau viena kilo pienos sektoriuje. Taigi dar sėki pakartosiu, noriu padėkoti kolegoms dirbusiems su omnibuso susirimu bet reikia ruoštis būsimai reformai. Dėkoju. Dėkoju, ponas Dantan. Pane Dantan, dėkoju pirmininkė, norėčiau pritarti e, Alberdes ir Polo Kastru. Taip pat noriu padėkoti komiteto sekretoriatui, kurie suteikė didžiulę paramą einant pirmin. E, kelis mėnesius iš tikrųjų parlamentas e, dar ir dar kartą kartojo savo argumentus, galiausiai juos išgirdo. Ypač turiuomenyje e, ponios e, Maginės pranešimą apie kainų nestabilumą pieno sektoriuje ir taip toliau. Ir kalbant apie Kalbant apie pasaulio prekybos organizaciją, buvo, pasaulio prekybos organizacija buvo patvirtinta nemaža dalis pakeitimų, taigi iš tikrųjų buvo daug padirbėta, taip pat e, daržovių paketas e, buvo labai gerai parengtas, e, mums pavyko patvirtinti svarbiausius pakeitimus. Taip pat buvo atsižvelgta į vyno sektorių. Parlamentas e, teikia reikalavimus dėl, e, dėl e, kilmės žymėjimo. Visą tai patvirtino ir priemė komisija ir taryba. Toliau dėl sutartinių aspektų, taip pat nelojalių praktikų, pavyko pasiekti individualias rašytinių sutarčių teisės žemdirbiams. Taip pat e, buvo patvirtinta nuostata dėl priedinės vertės pasidalymo. Ypač tai aktualu runkelių ir cukraus sektoriui. Buvo komisija padarė deklaraciją, pareiškimą dėl nelojalių, nesažiningų praktikų komercinių. Ir galiausiai buvo e, išbraukta pieno paketo data, galtinis terminas, dabar tokio termino nebeliko, toliau žemės ūkio organizacijos. Čia labai aiškiai pasakysiu, kad šios orga, gamintojų organizacijos ir kooperatyvai e, sustiprės, jų pozicija sustiprės dėl šio dokumento. Nes dabar aiškiai parašyta tekste, kad e, organiza šios organizacijos taip pat turi teisę į konkurencinę veiklą ir e, jiems suteikiama teisė sustar, siūlyti bendrą kainą, atsižvelgiant į gamin, gamybos kaštus. Taip pat e, mums pavyko užsitikrinti galimybę kvesionuoti komisijos projektus dėl e, teisės į konkurenciją suteikimo arba ne. Ir taip pat e, buvo praplėstos e, galimybės taikyti išlygą konkurenciniams sąlygoms krizės laikotarpiu įvairiems rinkos veikėjams, įskaitant kooperatyvus. Ir uh, Noriu priminti, kad 2013 dokumente ta priemonė negalėjo būti taikoma pagreitinta tvarka. Dabar bus galima ją pritaikyti daug greičiau. Manau, kad galiausiai, jeigu dabar gamintojai ir jų organizacijos pasinaudos šiais pakeitimais, galėsime iš tikrųjų turėti e, labai veiksmingą priemonę e, apginti, pagerinti gamintojų situaciją. Taip pat e, dėl to, kas buvo pasakyta dėl draudimo, manau, kad iš tikrųjų taryboje labai sunkiai buvo patvirtintos priemonės dėl rizikos valdymo. Man atrodo, kad aišku, galime ir toliau kovoti, bet akivaizdu, kad tarp valstybių narių didelės paramos šis pasiūlymas nesusilaukė. Man atrodo, reikėtų numatyti valdymą, kuris būtų daugiametis, o ne metinis. Taip pat e, valstybėms narėms šis paketas nebus kompensuojamas. Šiandieną mes neturime viešųjų priemonių, kuriomis galima būtų kompensuoti mm, draudimo įmokas. E, galime pakalbėti su už biudžetą atsakingais žmonėmis, kad suprastume, jog tikrai tokios galimybės dabar neturime. Dėkuoju. Pone Nikolson. Uh, Dėkoju. Norėčiau pridurti savo sveikinimus tiek Albertui, tiek Paulo už jų pasiektą darbą. Na, iš tikrųjų, teko gerokai pakovoti, darbas nebuvo lengvas, bet uh, puikiai padirbėta galų gale. Ir manau, kad galų gale Viskas priklauso nuo to, ką pažiūrėsime, ar stiklinė pusiau tuščia, ar pusiau pilna. Taigi aš visada linkęs žiūrėti šviesią pusę ir ko gero vis tik tai gavome daugiau, negu tikėjomės pradėdami visą šitą reikalą. Taigi tikrai turiu pagirti už sunkų darbą, kuris buvo nuveiktas. Tačiau turiu taip pat pridurti, kad, na, dar nesu iki galo įtikintas, kad būtent e, per draudimą geriausia būtų palaikyti žemės ūkį. Niekada nebūtų įsitikinęs ir mane toliau reiktų įtikinėti, tačiau galbūt tai yra argumentas e, jau ateičiai. Kita vertus, e, kai išklausiau konkurencijos generalinio direktorato pastabų. Vėlgi reiktų e, prisiminti, kad iš tikrųjų konkurencijos generalinis direktoratas niekur neišgaruos, jisai kiekvienam žingsnį mus primins apie konkurencijos poreikį ir panašiai. Na, iš tikrųjų, e, e, šiuo atveju galbūt tiesiog turėtume pakalbėti apie tai, kad E, konkurencijos generalinis direktoratas e, sėdi užtūpę savo kėdę, taip sakant, ir nėra pasirengęs netrupučio atsitraukti nuo savo pozicijos. E, jie tiesiog toliau gina stambiųjų gamintojų, stambių supermarketų interesus. Aš manau, kad reikėtų vis dėlto um, kažkaip tai įtikinti juos, kad jie turi pasidaryti truputį lankstesni. Um, jeigu jie būtų linkę parodyti tokio lankstumo, be abejo, mes taip pat labiau pripažintumėm jų poziciją. Taigi, ačiū ir dar kartą, kaip sakiau, sveikinu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Alde frakcijos vardu norėčiau nuoširdžiai padėkoti Albertui ir Paulo, taip pat visiems darbuotojams ir sekretariatui. Iš tiesų reikėjo labai daug posėdžių, e, bet dėrybos vyko sklandžiai ir dabar galime pasidžiaugti rezultatu, nes tai yra geriausias įmanomas kompromisas. E, labai svarbu, kad pavyktų atskirti e, tą omnibus e, dalį, kad nuo 2018 metų sausio pirmos dienos supaprastėtų situacija ūkininkams mums, mano frakcijai, nepatinka bendras rinkos reguliavimas, mes niekada nepritarėme. Ir dabar, kai matau pranešimą spaudai ir vis tik matau, kad mūsų e, būkštavimai pasitvirtino, tačiau nepaisant to mes. E, suprantame, kad, kad yra labai svarbu e, patvirtinti tą dėrybų rezultatą ir e, žiūrėti į ateitį, žiūrėti į priekį. Ir aš tikiuosi, kad balsavimo metu taip pat didžioji dauguma palaikys šitą kompromisą. Ačiū. Dėkuoju, ponas Planagan. E, labai ačiū. Iš tikrųjų labai įdomus procesas, turiu pripažinti. Niekada įvertinau kiek svarbus gali būti paprasti žodeliai, pažiūrėjau, shell ar may. Dabar aš be abejo pradedu suprasti, kaip svarbu. Ir reikėtų pasakyti, kad esama e, gerų naujienų, kalbant apie e, generavimą ir atsinaujinimą. Na, iš tikrųjų, dabar atrodo, jeigu valstybės norėtų, jos gali sudaryti sąlygas jaunam e, ūkininkui ištisus penkis metus likti šiame žaidime, netgi jeigu jie mm, nebuvo dalyvavę iki penkerių metų prieš tai e, ūkinė veikla. E, tai yra puikus pasiekimas ir aš tikiuosi, kad e, visą tai taps privaloma tvarka. E, mes turime situacijų, kada e, ir mano šalies atstovai, šio komiteto atstovai, kada kalba apie mm, atsinaujinimą ir panašiai, tiesą sakant, reikėtų netgi siūlysiu pripažinti, kad būtent mano valstybė e, sukūrė padėtį, kada šalis gali e, pasirinkti neskirti lėšų jauniems ūkininkams ir tiesą sakant liūdna pripažinti, bet vėlgi mano šalis pasirinko tokią galimybę. E, na, aš asmeniškai be abejo neturėčiau to primti, bet iš tikrųjų tie, kas e, būtent nustatė tokią tvarką, turėtų sigėdę nuleisti galvas. Be abejo, taip pat nėra gerų naujienų dėl um, draudimo ir naujų finansinių instrumentų pristatymo, kadangi daugiau lėšų atimama tiesiog iš ūkininkų ir tai tikrai negali būti geri dalykai. Tačiau. Um, na, nelabai ką mes galime padaryti, sakant, aš žinau, kad yra žmonių palaikančių šitas idėjas mano šalyje ir nieko čia nepakeis. Yra ir kitų žingsnių, kurie numatyti šioje procedūroje. Mes savo darbą jau nuveikėme. Buvo tam tikrų abejonių susijusių su ta žemės ūkio dalimi omnibus reglamento. Buvo teigiama, kad dėl žemės ūkio dalies užsivilkins visa omnib, visas omnibus reglamentas, bet dabar mums pavyko įtikinti, kad yra kitaip, dabar tarsi kiti vėluoja ir atsilieka. Todėl kyla toksai klausimas. Ar mes galime toliau dirbti, ar pasiekėme tinkamos pažangos, nes iš tiesų labai svarbu, kad kitais metais jau žymiai supaprastėtų ūkininkų gyvenimas. Ir jeigu mums pavyks taip greitai viską patvirtinti, tai mes galėsime visai iš kitų pozicijų diskutuoti su ūkininkais, netgi kalbėti apie 2019 metų rinkiminę kovą. Tai sustiprintų mūsų poziciją. Dabar suteiksiu žodį Filipui iš sekretoriato, kad jis pristatytų pačią procedūrą, o dar kalbėtojų sąraše yra ponas Luozo, ir paskui dar kartą ponas Des pasakys. Ponas Lozo. Dėkuoju, noriu kai ką trumpai pridurti. Tiesiog pasakydamas, kad taip matome, kad norima, jog vyktų pokyčiai, tačiau realybėje niekas nevyksta ir niekas nesikeičia, nedaroma jokių supaprastinimų. Uh, žemės ūkio darbuotojams ir augintojams, kalbant apie BŽUP, ir toliau yra nesažiningos komercinės praktikos. Ir mes taip pat e, visą laiką kritikuojame socialinės praktikas e, su kolegomis, bet niekas nesikeičia. Ir jeigu ir toliau e, tęsis ši dabartinė situacija, ir toliau niekas nesikeis. Dėkoju. Panie pošle, został zrobiony duży krok Pone Lozo, mes iš tiesų pasiekėme didžiulės pažangos, mes einame teisinga linkme ir tą reiktų pripažinti, bent jau aš taip manau. E, nepavyksta pasiekti tokių svarbių dalykų per vieną naktį. Ponas Jar. E, Dėkoju, man atrodo, jeigu kiekvieno iš mūsų čia komitete paklaustume, tai kiekvienas turėtų kažkokių savo lūkesčių ir sakytų, kad e, buvo galima pasiekti dar to ir to, bet manau, reikia pripažinti dėrybininkų puikų darbą ir kad pavyko pasiekti tikrai puikaus kompromisinio rezultato ir laikytis terminų. Ir todėl aš norėčiau netgi padrasinti mūsų komiteto e, pirmininką. Manau, kad mes ir toliau turime laikytis savo terminų, mes laikomės beje savo žodžių gruodžio ir pagerinsime ūkininkų situaciją nuo sausio pirmos dienos ir iš tiesų būtų nesažininga bausti e, ne tuos Ir iš tiesų, jeigu mūsų e, pranešėjai būtų norėję, būtų radę tink, e, daug argumentų, kaip galima dar labiau vilki, vilkinti tas dėrybas, jas ištesti, o dabar jie laikėsi visų terminų, jie tikrai puikiai padirbėjo. Aišku, mes galime sakyti, kad mes esame nepatenkinti, buvo galima pasiekti dar kažko daugiau, aš ir pats turiu kažkokių idėjų, bet yra svarbu, kad prasidėtų konsultacijos dėl e, naujos žemės ūkio reformos programos, taigi visi aktyviai dalyvaukite, pasirūpinkite visi tuo, kad omnibus įsigaliotų laiku, tai yra nuo kitų metų sausio pirmos dienos. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponas Des, dėkoju, kad jūs pabrėžėte, kaip greitai mes dirbojame. Aš e, nusišypsojau, nes prisiminiau, kaip mes e, pradėjome savo darbą, kaip, e, kaip buvo išsakytas toksai susirūpinimas, kad mes e, sutrukdysime visam procesui, tam, taip mane biudžeto komiteto nariai ir e, iš tiesų man džiugu, kad mes pirmieji pasiekėme rezultato ir manęs kaip ūkininko tai nestebina. Mes turime E, ir savo namuose atlikti namų darbus, kol neprasidėjo blogas oras, kaip sako ūkininkai. Oui, merci, euh... Dėkuoju. Pirmininkė, atsiprašau, kad vėl paprašiau žodžio, tačiau yra tam tikrų procedūrinių elementų, kuriuos reikia patikslinti, kadangi manau, jog tarp jūsų yra daug e, ir komisijoje, ir taryboje yra daug žmonių, kurie džiaugiasi šio susitarimo rezultatais ir e, iš tikrųjų jie bus labai aktualūs žemės ūkio bendruomeniai. O dabar, mm, e, aišku, reikia priminti, kad dabar mes dirbame šioje omnibuso juridinėje struktūroje ir todėl e, reikia kreipti dėmesio, dėmesį ir į kitus e, juridinius aspektus, pavyzdžiui, finansinį reglamentą, biudžeto aspektus ir Taip, žemės ūkio sektoriuje mes e, dirbame nepriklausomai, greitai pasiekėme šį susitarimą, tačiau, kad šis susitarimas įsigaliotų, reikia e, atlikti kitus procesinius veiksmus, kuriuos sunku numatyti, kaip greitai jie bus įgyvendinti. Taigi, pirmas pastebėjimas. Mūsų pradinė mintis Ir jeigu visi dėrybų e, aspektai būtų judėję pirmin normaliai, mes e, būtume galėję balsuoti po ryt. Jis, šis balsavimas ir buvo taip numatytas, tačiau dabar jis nevyks, nes prabalsavus būtų galima pateikti dokumentą biudžeto komitetui ir kon, biudžeto kontrolės komiteto idėja Dabar akivaizdu ir visi dėl to sutarė, kad finansų reglamento prasme pa, susidarimo pasiekti nepavyks iki metų pabaigos. Ir kadangi dirbame šioje omnibuso konfiguracijoje, numatome balsavimą kitų metų sausio mėnesį. Mm. taryboje, komisijoje ir parlamente buvo nuspręsta e, e, dirbti atskyrus, e, įvykdžius instrumentų secesiją, juos atskyrus, kad galima būtų išsaugoti šį pasiektą žemės ūkio susitarimą, jį atsijėti nuo pradinio pasiūlymo, kad būtų galima jį patvirtinti ir kad jis įsigaliotų, remiantis e, atskirais e, jūriniais instrumentais, pavyzdžiui, reglamentu. Taigi, kad nu, išlaik, galėtume išlaikyti tą spalio 12 pasiektą susitarimą. Žinoma, e, laiko iki metų pabaigos liko nedaug ir E, kilo konfliktas dėl kompetencijų ir taryba, tai tarp tarybos ir parlamento. Taryboje reikia, kad sprendimą priimtų koreperas. Čia techniniai klausimai, bet reikia, kad jūs juos suprastumėte. O kai dėl parlamento, būtent pirmininkų suigoje reikia patvirtinti šį principinį sprendimą. Kaip to pasiekti? Mes konsultavome su visomis susijusiomis tarnybomis ir šiandieninė situacija yra tokia. Mes negalime pasiekti susitarimo, negalėsime pasiekti susitarimo, E, jeigu nesukviesime specialios e, pirmininkų sueigos, o tam reikia e, trijų atitinkamų komitetų pasirašyto rašto biudžeto ir biudžeto kontrolės komitetų pasirašytų pirmininkų pasirašyto rašto ir mūsų. Ir tik to, tokią sąlygą galima prašyti pirmininkų suėgos tvirtinti šį sprendimą. Pati pirmininkų suėga galės patvirtinti šį susitarimą tik po to, kai jis bus patvirtintas taryboje. Taigi, pirmiausia, turi nuspręsti koreperas ir tik tada galėsime tai daryti mes toliau dėl kalendoriaus. Mm, jis šiek tiek pasikeitė, visos pusės dvėjoja ir paskutiniai pokyčiai rodo, kad koreperas 2 spręs dėl šio klausimo lapkričio 15 dieną. Tikimės, kad komitetas, kurio sprendimas nėra būtinas, bet mm, pageidautinas taip pat mm, galės patvirtinti savo sprendimą šios savaitės pabaigoje. Ir jeigu visa tai konkrečiai įvyks, tuo metą korepero e, sprendimas bus priimtas 15 lapkričio dieną. Laiko yra labai nedaug, kadangi mes norime, jog mini plenarinėje sesijoje būtų patvirtintas šis naujas BŽUP instru, jūrinis instrumentas. Uh, lapkričio 29-30 dienomis. Nes jeigu nukelsime į gruodžio plenarinę sesiją, tuomet bus labai sunku ir kils didžiulis pavojus, kad e, neįsigalios šis susitarimas nuo sausio pirmos. Taigi e, stengsime padaryti viską, kad šis klausimas patektų į mini plenarinės sesijos darbo atvarkę. Taigi tikimės, kad 15 dieną koreperas nuspręs, kad pirmininkų suiga, taip pat 16 dieną, tai bus ketvirtadienis, kitas ketvirtadienis, plenarinės sesijos ketvirtadienis, taip pat susirinks pirmininkai 10 ryto. Ir tikimės, kad jie tada galės nuspręsti. Ir tada bus paskelbtas šis sprendimas prieš baigiantis plenariniai sesijai. Jeigu tai pavyks, viskas bus gerai. Ir tikrai manau, kad turėtų pavykti e, mini plenarinėje sesijoje taip pat patvirtinti šį, šį, šį, šį klausimą ir jis įsigalios nuo kitų metų pradžios. Tačiau būtina, kad koreperas pirmiausia nuspręstų lapkričio 15. Ir labai svarbu, kad 16 dieną priimtų sprendimą ir pirmininkų sueiga. Ir todėl raginame, kad visi padarytų viską, ko įmanoma. E, kad reikia prašyti pirmininko Tajani pagalbos, kad įvyktų ši sesija, kad pasirašytų ponas Artuis ir ponia Greslė raštą dėl šios pirmininkų suėgos. Reikia aiškiai nurodyti, kad e, pirmininkų konferencija turėtų spręsti po korepero sprendimo, taigi turime gauti greslę ir ar tu e, pasirašymą. Taip pat e, lapkričio 16 ketvirtadienį tikimės įvyksta pirmininkų sueiga ir pasiekus norimą rezultatą galėsime siekti savo tikslų patvirtinant šį klausimą mini plenarinį sesiją ir įsigalios šis dokumentas kitų metų pradžioje. Atsiprašau, kad e, jūs trikdau šiomis smulkmenomis, bet tai yra labai svarbu, nes jeigu mums ši akroba, šis akrobatinis planas nepavyks, tuomet e, kyla pavojus visam susitarimui. Bet e, nei viena iš trijų institucijų nenori leisti, kad vyktų tokia nesėkmė, nes tai yra labai svarbu visam žemės ūkio sektoriui. Taigi tokia yra šiandienos situacija, taip pat raginu visus jūs pasinaudoti savo kontaktais ir politiniais e, santykiais, ypač e, nukreiptais į ponę Greslę, poną Artuit pirmininką Tajanį ir jūsų frakcijų pirmininkus, bandant e, užtikrinti, kad viskas įvyktų pagal norimą scenarijų. Dėkuoju. Bardzo dziękujemy za te wyjaśnienia, które też były za. Dėkoju už šiuos paaiškinimus. Jie aišku tokie pat sudėtingi kaip ir visa procedūra, bet mes supratome, kad esminis dalykas yra politinė valia. Jeigu bus politinė valia, tai tuomet viskas yra įmanoma. Ta jau esame nekarta patyrę praeitįje. Diskusijos politinėse frakcijose, e, diskusijos su Mm, frakcijų pirmininkais, kurie priims sprendimą pirmininkų suigoje, dabar yra svarbiausias dalykas. Ir aišku, yra labai svarbu, kad biudžeto komiteto ir biudžeto kontrolės komiteto pirmininkai pasirašytų šį e, raštą. Tai yra labai sudėtinga. E, neaišku, ar pavyks to pasiekti, bet e, viskas yra įmanoma, o tai būtų labai svarbu, kad įgyvendintume visą procedūrą tokią, kaip ji buvo pristatyta. Norėčiau padėkoti ponui Des, ponui De Castro, kitiems kalbėjusiems kolegoms. Tai buvo tikrai labai geros dėrybos, kurios vyko labai nuoširdžioje, geroje atmosferoje. Norėčiau padėkoti komisijos Agri generaliniam direktoratui ir klausiu, gal komisija dar turi kažkokių pastabų? Ar norite pasisakyti? Ne, komisijos atstovas e, sako, kad ne bet perduokite savo sveikinimus, mano sveikinimus savo dėrybiniai komandai. Toliau kitas mūsų darbo atvarkės punktas - Europos baltyminių augalų propagavimo strategija. E, baltyminių augalų e, ir ankštinių augalų auginimo Europos žemės ūkio sektorioje skatinimas. E, pranešėjas yra Jean-Paul Denano. Žinote, kad šiuo klausimu buvome surengę klausimus Vengrijos delegacija ir Vokietijos delegacija inicijavo tuos klausimus. Rugsėjo 25 dieną buvo pristatyta prezenta, prezentacija tema Europos sojos deklaracija ir e, mūsų pranešėjas e, tuose klausimuose, pristatant tą strategiją, e, labai išsamei pristatė problemą susijusią su šiuo sektoriumi. Dabar e, atėjo laikas formalioms diskusijoms šią temą mūsų komitete. Taigi pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjui ponui Denanu. Prašau. E, Dėkoju, džiaugiuosi galėdamas pristatyti Jums šį pranešimo projektą. Jį rengiant e, vyko išsamios konsultacijos su įvairių sričių ekspertais. E, tai yra iš tikrųjų aktuali problema, kadangi jau metų metais ES e, registruojamas baltyminių, produktų, baltyminių maisto produktų trūkumas ir būtina patvirtinti Europos baltymų planą, kad galėtume sumažinti savo priklausomumą nuo išorės tiekimo. Mes šią problemą iki šiol e, analizavome tik iš vieno baltymų aspekto ir e, ją siekiame išspręsti importuodami produktus. Proteinų problematika yra sudėtingi, daug sudėtingesnė. Iš tikrųjų, yra du didžiuliai iššūkiai, kuriuos reikia reaguoti. Pirmas tai yra maisto saugumo iššūkis ir antras e, aplinkos ir klimato iššūkis, kalbant apie maisto produktų saugumą e, pasaulio baltymų rinka susijusi su sojomis labai šiais metais e, patyrė didžiulius pokyčius. Taip pat visame pasaulyje labai didėja e, baltymų poreikis dėl demografinės situacijos ir todėl norėčiau atkreipti dėmesį į Kinijos e, situaciją. Ji savo suvartoja visą produkciją, nuo to kenčia kiti, taip pat Brazilija yra labai svarbi. Uh, O importuojama soja dažnai e, yra genetiškai modifikuota. O toliau, aplinkosauginiai iššūkiai taip pat yra svarbus, kadangi e, augalinių baltymų auginimas reikalauja azoto dirbožėmėje ir Tai e, turi labai svarbės pasiekmes e, aplinkai, e, teršiamas vanduo ir oras. Mums atrodo, kad dabar turime progą surasti geresnį azoto ciklo modelį, būtent panaudodami ankštinius, kurie sugeba iš oro paimti azotą ir jo praturtinti dirbožėmį. Ir manome, kad matome, kad mūsų pačių maist maisto produktų gamybos sistema nebegali užtikrinti, patenkinti poreikio. O, ir kyla labai dėlį pusiausvyros sutrikdymai. Todėl reikia iš esmės pagalvoti apie tvarią maisto sistemą, kurioje būtų užtikrinta tinkama vieta baltymingiams maisto produktams augaliniams. Ir manau, kad siūlau, kad tam reikėtų patvirtinti išsamų ir ambicingą Europos planą dėl tvaraus baltymingų augalinių produktų auginimo ir kad būtų pakeisti produkcijos gamybos modeliai. Tame plane turėtų būti įvairūs tikslai. Pirmiausia, reikėtų pasidomėti apie žemės ūkio išteklius tiek kalbant apie žmonių mytybą, tiek apie gyvulininkystės sektorių. Ankštiniai augalai taip pat e, atneša labai daug naudos, kalbant apie agrono, agronomiją. Ir e, Jie yra naudingi tiek kalbant apie, apie e, aprūpinimą baltymingais e, produktais, tiek apie dirbožėmio praturtinimą. Šie augalai galėtų būti e, auginami pasitelkiant ir sojos naujas, naujus pasėlius, jų, jų veislės, kurios būtų geriau pritaikytos mūsų klimatui. Taip pat e, pašarinius e, auginant e, baltyminius augalus, ankštinius, tai, auginant, pavyzdžiui, kvietrugių, kvietrugius, rapsus ir tref ir taip toliau. Taip pat reikia įvesti ir išvesti naujas veislės, gerinant jų virškinamasias savybės, geriau virškinamas produktas, kad būtų tiekiamas ir reikia šviesti e, sektoriaus dalyvius apie šiuos augalus, taip pat e, panaudoti turimą patirtį ir žinias, taip pat pasitelkti e, vietos veikėjus, kurie dažnai turi visokių inovatyvių sprendimų. Reikia pasitelkti įvairias aktualias sąjungos priemonės, Europos Sąjungos priemonės, visų pirma BŽUP. Skatinti šių kultūrų auginimą mm, per visokiausias, visokiausias išmokų schemas. Taip pat e, kaimo plėtros priemonės turi įvairių paskatų e, Pavyzdžiui, mokymas siekiant per, perduoti žinias, e, taip pat e, proteinų kultūrų auginimas skirtas žmonių mytybai, be, be, be GMO ir taip toliau. Tačiau, aišku, reikia patvirtinti ir papildomas priemonės numatant e, konkrečią paramą įvairiems e, aspektams, pavyzdžiui, aplinkos aspektų, augintojų aspektų ir taip toliau, taip pat reikia atsižvelgti į tyrimų politiką. Šiandieną jos tikrai trūksta. Viskas remiasi privačiais tyrimais, kurie tiesiog susirūpinę pelnu, o ne nauda. Taip pat reikia pakalbėti ir apie kaiminystės politiką ypač su Ukraina, kur e, yra tinkamos klimato sąlygos, ypač auginant soją. Ir taip pat reikia pagalvoti apie bendradarbiavimą su Ukraina šią prasme, kad galėtume geriau užsitikrinti importą. Ir ketvirta, priekybos politika. Ir Bleraus susitarimai. Ten yra visas skyrius apie proteinius produktus, bet jis yra pasenęs, reikia jį atnaujinti, atsižvelgiant į naujus pasaulinius iššūkius, atsižvelgiant į gamybos pasiūlios ir paklausos pokyčius. Ir galiausiai e, e, reikia reikia pateikti, parengti e, stiprų pasiūlymą, pasiūlyti konkrečius veiksmus ir kryptis veiklos. Ir šis pranešimo projektas, e, aišku, negalėjo atsižvelgti į, visas, į visą išsame problematiką, bet tikiuosi, kad mm, kolegos teikdami pakeitimus praturtins šį solidų dokumentą, mm, kad jį galima būtų tinkamai aptarti su taryba ir komisija. Dėkuoju. Bardzo dziękuję. Chciałbym pierwszej kolejności udzielić. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams arba jų atstovams, ponas Luozo. Oui, merci, monsieur le président. Merci, monsieur le rapporteur également. Estimé. Labai ačiū. Pirmininkė, nors susitarimai yra jau pasenę, kaip buvo tik pasakyta, ir jie buvo labai žalingi. Dabar mes kenčiame nuo Europos politikos pasiekmių, kadangi, tiesąkant, Prancūzija priešinosi šiam sutarimam ir galų galiai teko tiesiog pasiduoti, nusileisti. Mes norėtume žinoti, kaip galima būtų nutraukti mūsų priklausomybę kuri buvo, sakykime, daugeliu atžvilgių tiesiog organizuota ES. Valstybės turi gaminti daugiau baltymų tam, kad galėtume pirmiausiai patenkinti mūsų vidinį europinį poreikį. Taigi su e, NF grupe mes teiksime pakeitimų ir tikiuosi, kad e, kitos frakcijos įsiklausys juos ir palaikys. Ačiū. Yes, Ponas Hoitema. Like thank... Uh, Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešiai. Jis tikrai akcentavo svarbiausius dalykus šioje ataskaitoje. Na ir iš tikrųjų mes turėtumėm e, galvoti, ar galima būtų kažkaip mažinti mūsų priklausomybę nuo baltymų ir pirmiausiai tų, kuriuos įsivežame iš trečiųjų šalių. Taigi mes džiaugiamės, kad dabar Europos parlamente vėl vyksta ši diskusija diskusija jau kokį 15 metų tęsiasi, tačiau reikia pradėti imtis veiksmų. Ir tikrai turėtumėm ne tik tai žiūrėti į baltyminės kultūras, bet taip pat ir į mūsų turimus išteklius. Ir aš žinau, kad e, šis pranešimas savo iniciatyva nebūtinai nagrinėja būtent tą konkrečią temą, tačiau labai svarbu, kad e, įtrauktumėm komisiją diskusiją dėl kitų baltymų šaltinių, pavyzdžiui, baltymų gaunamų iš vabzdžių arba kitų gyvulinės kilmės baltymų, kurie yra saugus vartoti žmogui, tai yra trečios kategorijos prekės. Taip pat galbūt būtų galima pagalvoti apie baltymus gaunamus iš žolės, iš, iš žaliųjų plotų. Pavyzdžiui, Niderlanduose yra sukaupta nemažai patirties. Ir mm, iš tikrųjų, baltymės kultūros, kai kalbame apie jas, turbūt E, pirmiausiai turėtų būti e, parenkamas tokios, kad jos duotų kuo daugiau derliaus. E, taigi turėtumėm padaryti viską, ką įmanoma. Spausti ES, kad neparengtų kažkokias tai taisyklės ar panašiai, kas duotų tikrumo e, veisėjams, nes veisėjai ES iš tikrųjų norėtų investuoti, norėtų kurti naujas baltymės kultūras, tačiau jie nori tam tikros garantijos, tam tikro tikrumo. Jeigu jie investuos, jiems reikalingas tam tikras verslo modelis ir, aišku, atsiperkamumas. Tai yra labai nesvarbiausia dalis. Ir kaip mes tai padarysime, ar per BŽUP, ar per kitokius paramos instrumentus, aš dar nežinau, bet manau, kad tiesiog tai būtų svarbiausias akcentas. Tak, to jest prawda, że ostatnio zaniechaliśmy trochę prace hodowlane. Jūs labai teisingai pastebėjote, kad mes šiek tiek apleidome gyvulininkystę, bet dabar pasiekėme pažangos ir šioje srityje. Dabar žodis ponui Egniu. Ačiū, mes kalbame apie šį darbo tvarkės punktą, tai yra būtent Europos strategija skatinant baltyminės kultūras. Ir tiesiog negali nesutikti su pirmąją šios taskaitos dalimi, taip ES iš tikrųjų daug priklauso nuo baltymų įsivežamų iš trečiųjų šalių, ypatingai kalbame apie pašarus gyvuliams. Tačiau kalbant apie ekologinius tam tikrus nuogastavimus, vėlgi e, galiu pacituoti, kad sintetinių trašų panaudojimas auginant baltymės kultūras turi mm, e, labai neigiamą ir e, daugia pakopį ekologinį poveikį, užteršia vandens telkinius ir panašiai. Taigi, iš tikrųjų, mm, mm, noriu pasakyti, kad pirmiausia, kai mes kalbame apie baltymės kultūras, ir tai daugiausiai yra ankštinės kultūros, e, žirniai pupelės, lubinai ir panašus Ir iš tikrųjų dėl to faktiškai tai yra melas, kadangi šios kultūros pačios fiksuoja azotą ir tiesą sakant, jų nereikia trešti azotinėmis taršomis. Taigi, e, šiuo atveju tai yra e, ne azoto oksidas, o e, azoto dioksidas ir e, e, iš karto reikia visą šitą elementą išbraukti iš likties, nes tai yra klaidinanti informacija. Mums reikia baltymų ir mes tikrai nepakeisime uh, atmosferos e, sudėties, jeigu nesugebėsime išmokti teisingai auginti šitų kultūrų. Mums nereikia, kad Europos Sąjungams aiškintų, kaip reikia auginti e, baltymės kultūras, nes praktiškai jie dabar tik tai apsunkina darbą. Pradėkime vien nuo to, kad, ne, sako, F, F, e, baltyminės kultūros joms nereikėtų taikyti augalinių, augalų apsaugos priemonių. Tai yra, reikėtų praktiškai perėti prie organinės žemdirbystės, bet tai sukelia didžiulę riziką, kadangi e, nepaprastai didelis e, procentas e, baltyminių, būtent ankštinių kultūrų priklauso nuo sieklų ir praktiškai jeigu tos sieklos nesudyksta arba daigai žūva ankstyvoje stadijoje, tai praktiškai visas derlius yra prastas. Taigi praktiškai dabar Mes tas siunčiame žinią ūkininkams, kad jų, žiūrėkit, ne, neverta pradėti auginti ankšnių kultūrų, kadangi tai yra labai rizikingas susimimas. Vadingai jau kalbėsim apie uh, e, sojus auginimą. Uh, uh, galbūt tai padėtų, tačiau vėlgi tada ką mes sakome? Mes sakome, kad ne, ne, nereikia liesti genetiškai modifikuotų kultūrų. Uh, na, visą tai skamba tiesiog absurdiškai. Jeigu mes norime išspręsti šią problemą, tai turime panaudoti visas turimas priemonės. Taigi ties to aš ir sustosiu. Ačiū.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 gali mm, sukurti atitinkamas taisyklės gerai e, valdysenai, geram administravimui. Ponas Jar, kas man kelia pasipiktinimą politikų darbe, tai tai, kad kiekvienas rūpinasi savo sritimi ir niekas nesirūpina kitomis sritimis ir tada gyvenimas susideda iš kompromisu. Uh, ir galėčiau išvardinti, kas mane piktina, e, kalbant apie baltyminių augalų strategiją. Pirmasis dalykas tai yra rapsai. E, rapsai yra dažnai sakoma, yra europinės sojos pupelės, bet iš tiesų tai nėra e, tiesa. Iš tiesų. E, šalutinis produktas dar yra rapsų aliejus ir e, tai yra susiję su antros kartos energet, e, e, bioenergija. Todėl norėčiau, e, kad mes pasirūpintume, kad e, išsaugotume antrosios kartos bioenergetinius augalus. Taigi e, rapsai gali pasitarnauti ir tam ir gali būti e, baltymų e, turintis pašarinis augalas iš tiesų yra kalbama apie. E, kitas dalykas, kuris mane piktina, tai yra potencialas. E, e, iš tiesų kyla klausimas, iš kur mes rasime tokių žalių plotų, kuriuose nėra pesticidų. Nes dabar yra tam tikri plotai. 300 tūkstančių hektarų yra skirta baltyminių augalų auginimui. Toliau Kitas e, e, mane piktinantis dalykas yra skerdyklos. Iš tiesų mes e, turime keulieną vertinti racionaliai, nes keulės yra viską ėdantis gyvuliai ir todėl galime. E, Negalime kalbėti apie e, tai, kad, e, apie tai, kad e, keulės reiktų maitinti vegetariškai, tai būtų gyvūnų kankinimas. Toliau kitas mm, e, karves e, yra atrajojantis gyvūnai, e, joms taip pat siekiama e, tiekti daugiau baltymų, tačiau atitinkamos programos sužlugo dėl to, kad e, pieno ūkiai yra labai intensyvus e, ir, ir pievos, kuriuose ganosi gyvuliai, jos turi būti atitinkamai prižiūrimos. E, E, o dažnai jose yra naudojami būtent įvairūs pesticidai. Taigi tai vėlgi nesiderina su e, Europos aplinkos saugos problema. Taigi aš jums iš, e, programa, aš jums išvardinau atskiras problemas, bet kaip jas visas susijęti, nes kiekvienas iš mūsų mato tik savo sritį. Ir iš tiesų dar ir dabar išgirdau vėl e, pranešimą žiniasklaidoje, kad Brazilijoje ir toliau yra naikinami miškai. Brazilija tarsi suprato, ko mums trūksta. E, jie suprato, kad, mums, kad jiems reikia gaminti daugiau sojos, auginti daugiau sojos, kad tiektų ją mums. Taigi aš manau, kad mes visi turėtume mąstyti kažkaip kompleksiškiau. E, nepamirškite klasikų E, nepamirškite klasikos, mes turime grįžti prie klasikos, e, prie rapsų, pupelių, e, pieno ūkių, skerdyklų atliekų. Tai yra klausimai, kuriuos reikia išspręsti, kad galėtume balsuoti kartu su kolegomis iš kitų komitetų. Ponas Bovy. Oui, uh, Visų pirma, noriu pasakyti, kad pirmasis pranešimo projektas nukreiptas tinkama linkme, ten yra daug teigiamų elementų. Tačiau norėčiau e, pabrėžti tris dalykus. Pirma, jau buvo pasakyta, e, buvo paminėti Bleraus e, susitarimai 92 metų. Mm, tuo metu deramasi buvo dėl BŽUP ir PPO. Ir šie susitarimai dar svarbus. Tačiau šio susitarimo problema yra ta, kad jis nėra ribotas laikė, nėra jokios datos, kada jis baigia galioti. O tai kelia tikrą problemą. Jis apribotas 5 milijonais hektarų ES teisė yra pribota, kad tiek hektaro galime naudoti gaminti baltyminius, auginti baltyminius augalus. Ateinančiomis savaitėmis diskusijų metu reikia iškelti šią problemą. Juk iš tikrųjų nenormalu, kad ir toliau mums taikoma ši prievolė reikia iškelti dėrybose dėl PPO. Taip pat yra vidaus ES problema, kadangi girdžiu geras diskusijas, sakoma, kad reikia daugiau auginti tokių augalų, bet, pavyzdžiui, yra Niderlandai, kurie kartu su Brazilija Su Brazilija stato didžiulius uostus ir juos finansuoja. Ir todėl Brazilija dabar yra visiškai persiorientavusi į monokultūrų auginimą. Tai labai kengsminga. Šaliai taip pat kyla didžiulė miškų naikinimo problema. Ir trečioji problema - BŽUP reforma. Priminsiu tiems, kas nedalyvavo, kas nebuvo, nedirbo ankstesnėje kadencijoje. Metodai yra labai paprasti įvesti e, pasėlių rotaciją kaip pagrindinę agronominę priemonę. Ir reikia į tą rotaciją įvesti e, baltymingų augalų auginimą. Tai būtų visiškai nuoseklu. Ir tikiuosi, kad e, mūsų darbę mes atsižvelgsime visus šios elementus, taip pat, kad pateikti pakeitimai mm, bus mm, pateikti tinkamai ir pasiūlymai bus tinkami ir tikime, tikė, tikiuosi, kad būsimai BŽP politika padės mums spręsti šią problemą. Dėkoju. Des. Ponas Des, dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Donanu. E, už šį pranešimą. Iš tiesų šis pranešimas e, tikrai e, turi labai daug teigiamų dalykų, teigiamų aspektų, o kai ką dar taisysime teikdami e, pakeitimus. Kalbant apie baltyminių augalų strategiją, reikia e, turėti omenyje, kad iš vienos pusės mes siekiame didinti baltyminių augalų auginimą, tačiau e, iš kitos pusės bandome e, tarsi žlugdyti e, E, tuos e, naudmenų plotus. Nežinau, kodėl buvo sunaikinti 300 tūkstančių hektarų baltyminių augalų plotų, kodėl buvo priimtas toksai komisijos sprendimas. Ir jeigu tie 300 tūkstančių hektarai, hektarų yra siejami su tam tikrais reikalavimais, e, o pa, paskaičiavus, kiek tai kainuoja, tai yra apie 30 milijonų eurų. Taigi, geriausia baltyminių augalų strategija, kurią aš esu patyru, patyręs pastaruoju metu, tai buvo būtent baltyminių augalų auginimas, bet dabar tarsi tie plotai yra sunaikinti, tai yra e, sunaikinta ta strategija e, ir ūkininkai nebenori auginti baltyminių augalų. Ir E, dabar girdėjau, kad tikrai ūkininkai atsisako auginti baltyminius augalus, taigi sveikinu komisarą, jis pasiekė savo. E, dažnai aplinkosaugos komitete kalbame apie biodegalus e, ir vien Vokietijoje auginant rapsus išauginome 3,5 milijonų tonų e, rapsų. Ir e, tai yra genetiškai nemodifikuoti rapsai. Ir dabar tarsi viskas e, naikinama nes e, ūkininkai nebenori e, auginti rapsų, tai reiškia vėl mes tapsime priklausomi nuo Pietų Amerikos. Toliau kitas dalykas e, - pesticidų draudimas. Mano uh, sunus, kuris anksčiau trečdalyje savo ūkio augino rapsus, dabar atsisakė tą daryti. Uh, nes jis pasakė, aš e, nes, negaliu e, auginti rapsų, mes pereisime prie kitų kultūrų, nes e, rapsai kenkia ateičiai. Kalbant apie sėjomainą, gerbiami kolegos, 90 procentų įmonių uh, kurias aš žinau, e, taiko tą sėjomainą ir, kiek aš žinau, tai yra tiesiog švaistimas. Ir dažnai e, e, rūpestingas ūkininkas daro viską, kad jo žemė, e, kad ta dirba išliktų sveika. Ir man atrodo, kad mes turime į šitą temą žvelgti išsameu, o ne e, ištraukti kažkokius atitinkamus aspektus ir kalbėti, pavyzdžiui, apie, e, apie baltyminių augalų auginimą. Aš e, nematau ateities šito projekto, nes e, nuostatos kitose teisės aktuose naikina šitą strategiją. Pone Šrajer. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, uh, Het rapport van onze rapporteur, eh, daar staan heel veel positieve. Koju, ponė pirmininkė. E, šiame pranešime yra daug teigiamų aspektų. Ir šešėlinis pranešėjas išvardino kaip tik tuos aspektus, kurie svarbus man. Tačiau aš dabar norėčiau pasakyti, kas e, man labiausiai rūpi. Baltyminiai augalai, tokie kaip soja ir lubinai, e, negali būti negali konkuruoti su kitais augalais, su kitomis kultūromis Europos Sąjungoje, dėl to, kad Europoje jų netiek daug auginama. Ir Europoje mokamos tam tikros išmokos, kurios dar labiau e, sukomplikuoja visą reikalą. Ir toliau, kalbant e, apie pesticidus, dažnai e, tie plotai negali būti nu, vadinami ekologiškais e, plotais. E, todėl manau, kad mums reikia kažkokių kitų taisyklių, kažkokių kitų maržų, nes yra didžiulis skirtumas tarp Europos ir, ir kitų pasaulio šalių ir tas skirtumas vis, didži, vis didėja. Kai kurie kolegos jau paminėjo klimato e, susitarimą, yra įvairios priemonės, kurios. E, e, taikomos tam, kad, būt, kad mažiau būtų įvežama baltyminių augalų iš trečiųjų šalių. Tai galbūt galima daugiau dėmesio skirti e, šiam aspektui. Manau, kad mes turime daugiau bendradarbiauti, mes turime užtikrinti maisto tiekimo saugumą tiek žmonėms, tiek gyvūnams. E, visa tai yra susiję, tai yra e, tai yra bendra e, problema, mes turime į šią problemą e, žvelgti išsamiau. E, taip pat žemės ūkio plotai Europoje netinkamai yra naudojami ar nepakankamai yra išnaudojami. Yra labai daug plotų, kurie yra iš vis nenaudojami arba ten auginami ne tie augalai, kurios būtų naudingiau auginti.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 Na, iš aplinkosaugos perspektyvos iš tikrųjų ne visada apsimoka e, krauti kažkokius tai produktus e, į laivus, gabenti tam, kad pašertumėte gyvulius, o paskui paskerstų gyvulių produktus vėl vežti laivais atgal. Ir be abejo, tai susijęs su problemomis, kurios susijęs su klimato kaita. Todėl Mes turime imtis priemonių, daug kas jau buvo pasakyta, tačiau vienas rytis, kur žmonės atrodo šiek tiek pramšys kyla dėmesio, yra tai, kad ne visi baltymai yra vienodi ir kyla klausimas, kokios kokybės yra tie baltymai, nes kai kas atrodo teigia, kad, pavyzdžiui, sojų baltymus galima būtų pakeisti žirnių baltymais ar panašiai, nematau jokių galimybių, kadangi žirnių baltymų amino, amino rūkščių seka yra visai kitokia negu sojos baltymų. Taigi, jeigu norime keisti soją, turime keisti kažkuo tai, kas turėtų panašią aminorūkščių sudėti. Taip pat e, vėlgi agrokomitete anksčiau buvo viena iš demonstracijų ir kalbėjo baltymų ekspertai ir vienas iš jų, jis beje kalbėjo labai tikinamai, pasakė, kad e, e, baltymai išgaunami iš genetiškai modifikuotų ir nemodifikuotų E, sojų. Vėlgi, e, e, tas ekspertas sakė, kad tiesą sakant, derliaus atžvilgių didelio skirtumo nėra ir kyla klausimas, kodėl mes Europoje negalėtume auginti daugiau sojos. Aš paklausiu, ar įmanoma tai būtų daryti Europoje, arba Airijoje pavyzdžiui, jis pasakė, kad be abejo, tačiau tiesiog nėra tokios tradicijos. Taigi mes kalbame jau 15 metų ir turbūt turėtumėm imtis kažkokių veiksmų, nes e, jeigu dar 15 metų kalbėsime, tai paprasčiausiai pasaulio politikoje vyks daug pokyčių ir tiesiog mes nebeprieisime prie šių baltymų, mes jų nebegausime. Ponas Andriu. Dėkuoju pirmininkė, aš norėčiau padėkoti Žan Paul Dinenu už puikios kokybės darbą ir jo pristatymą. Iš tikrųjų, jis iškėlė strateginius iššūkius baltymų srityje, taip pat geopolitinius iššūkius, nes ši tema yra ilgalaikės perspektyvos tema, buvo paminėta Kinija. Reikia pasižiūrėti, kokio tipo sutartys mes dabar dėl kokių tipo sutarčių deramės. Taip pat reikia derantis galvoti apie 15 ateinančių metų Tikiuosi, kad šis pranešimas e, iš tikrųjų komisijai suteiks būtiną impulsą pradėti konkrečiai dirbti šioje srityje, atsižvelgiant taip pat į minėtus aplinkosaugos iššūkius. Jau daug kas buvo pasakyta, tačiau klimato klausimas E, turi būti aktualus jau šiandieną, jis nėra skirtas tik rytojui. Ir man atrodo labai būtina apie tai kalbėti. Šiame pranešime sakoma, kad reikia suvienyti, apjungti visus Europoje esančius baltymų išteklius Ir um, man atrodo, tai yra labai geras pasiūlymas, noriu jį paskatinti, kadangi šis iššūkis tikrai yra be galo svarbus, todėl tikiuosi, kad visi tai turėsime omenyje. Papusiau Ek. Ponas Ek. Danka. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už šį labai svarbų savos iniciatyvos pranešimą. E, būdamas šešėlinių pranešėjų, norėčiau Jums, gerbiami kolegos, priminti, kad 10 ar 20 procentų pasaulyje auginamos sojos yra tiesiogiai e, suvartojami žmonių, o 80 procentų yra naudojama kaip augalų pašarai. Taigi e, vertingas. E, vertingas e, augalas yra naudojamas praktiškai tik kaip pašarinis augalas. Ir e, sojų plantacijos e, yra didžiulės ir būtent dėl jų yra auginam, naikinami atogražų miškai Brazilijoje ir kitose šalise dėl sojų auginimo e, išaugo e, šiltname efektą sukeliančių dujų kiekis, ypač meta, metano kiekis, kuris yra susijęs su atrajojančiais gyvūnais. E, sojų paklausa ir gyvulinės kilmės produktų paklausa yra, e, dėl jos e, yra naikinamos tam tikros augalų rūšis e, ir būtent Latinų Amerikoje dėl to kenčia biologinė įvairovė. Taip pat reikia nepamiršti, kad sojos naudojimas kaip pašaro yra neekologiškas ir sojos yra auginama vis daugiau ir e, kalbama apie tai, kad, e, kad e, e Nuolat kalbam apie tai, kad dėl sojos e, plotų didinimo nenaikinami miškai, bet iš tiesų tai yra netiesa. Ir e, būtent dėl mūsų noro vartoti gyvulinės kilmės produktus e, e, kyla atitinkamos problemos. Europoje mes milijonus tonų sojų importuojame ir kasdieną Brazil, Brazilijoje kertami miškai, kad tam, kad būtų auginamos, auginamos sojos, o tai e, vėlgi susiję su papildomu CO2 e, kiekio išskirimu. Tai yra jo vis e, daugėja. Taigi turime nepamiršti, kad e, ta, so, tos, ta soja, kuri auginama Brazilijoje ir kitur, dažniausiai yra genetiškai modifikuota tos kultūros. Tai reiškia, mes e, pašarams naudojame genetiškai modifikuotus e, augalus. Todėl manau, kad šį pranešimą turime išnaudoti tam, kad e, kalbėtume ir apie šią problemą, apie genetiškai modifikuotų augalų problemą. O jeigu mes skatinsime baltyminių kultūrų auginimą Europoje, pavyzdžiui, avinžirnių, rapsų auginimą, aš galėčiau pasakyti, kad jeigu mes laikytumėmės e, nuoseklios Europinės baltyminių augalų strategijos, e, tai galbūt tai padėtų sumažinti sojų, e, sojų, sojos importo kiekį ir padėtų mums geriau laikytis klimato tikslų. Mes taip pat galėtume pereiti prie sveikesnių pašarų gyvūnams, kurie gaminami Europos Sąjungoje. E, manau, kad mes e, turime susimastyti. Mums reikia žemės ūkio, kuris būtų ekologiškas kuriame nebūtų e, genetiškai modifikuotų augalų, iš kurio kiltų tik tai sveiki produktai. Ir E, mums reikia išsaugoti tokį žemės ūkį, nepaisant globalizacijos pažangos. Ir manau, kad e, naudodami soją, importuotą soją kaip pašarą gyvūn, gyvuliams mes to tikrai nepasieksime. Ponas e, Dantan. Dėkoju pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegai Donanu už tai, kad jis uh, parengė šį pranešimą. Noriu priminti, kad omnibus mes e, patvirtinome priemonės leidžiančias kompensuoti pesticidų draudimo priemonių padarytą žalą. Tai galbūt suteiks impulsą, impulsą šiai produkcijai. E, reikia taip pat priminti, kad baltyminiai augalai Europoje priklauso žiediniai ekonomikai. Ir ši tema dabar turėtų būti komisijai labai svarbi. Mes turime kalbėti taip pat ir apie. E, e, turime kalbėti ir apie sojų rūpinius ir jų gamybą. Uh, E, turime kalbėti apie grūdinės kultūras, apie pašarinius augalus, apie visą tai jau buvo kalbama e, praėjusius porą metų. E, ir iš tikrųjų pastaraisiais metais baltyminio augalų sektorius buvo mažai tyrinėtas ir dėl to šis klausimas nusipelno ypatingo dėmesio, kadangi be valstybinių viršųjų lėšų ir paramos šis sektorius Europoje ne susilauks jokios plėtros. Ir labai svarbi yra selekcija, veislių selekcija, kurios galėtų klestėti mūsų klimatinėmis sąlygomis. Taip pat buvo paminėtos įvairios veislės ir rūšis, kalba apie lubnus, lucerną ir taip toliau. Iš tikrųjų, dar daug ką reikia padaryti, kad šie augalai būtų adaptuoti mūsų dirbožėmiui ir klimatui. Ir, ir, ir dėliams skirtumams, kurie yra Europoje, nes manau, kad iš tikrųjų šie, šios kultūros galėtų būti įvestos ir labai naudingos sėjomainai visoje Europoje. Sper zgłoszeń. Dėkoju. Baigiame pasisakymus šią temą. Atsiprašau, ponė Maginės, žodis jums. You, chair, Ačiū, pirmininkė, už mano požiūrį. Atsiprašau, kolegos, kad vėluoju prisijungti. Tačiau aš kalbėsiu trumpai, tiesiog atsispirsiu nuo to, ką ponas Mišel Dantas sakė apie mokinius tyrimus. Problema su baltymų tiekimu Europoje kilo todėl, kad mes uh, nustojame naudoti mėsos ir kaulų miltelius dėl akivaizdžių priežasčių. Niekada nebuvo aiškios baltymų strategijos ir dėl to Europa tapo priklausoma nuo importuojamų baltymų šaltinių. Taigi mes, norėdami apsaugoti savo rinką, turime didinti baltyminių kultūrų auginimą, kadangi Kinija taip pat daugiau suvartoja e, sojos ir jiems nerūpia negeniškai modifikuota ar ne, jie tiesiog ją superka. Taigi mes turime tikrai arba e, mm, ieškoti ir skatinti nemodifikuotų sojų šaltinių, arba tiesiog patys turim daugiau auginti. Deja, kol kas niekas nepasteisino. E, tam tikra parama galbūt ir padeda, tačiau nepakankam mastu. Ir jau kalbame apie finansavimą, reikia užtikrinti pirminį finansavimą, kuris tai vėlgi e, paskatintų žmonės auginti valdymės kultūras, tačiau be abejo svarbu, kad šitą diskusiją prasidėjo, ar, panodant, ten pastebėjimas, kad mums reikia iš tikrųjų tam tikrų e, e, mokslinių tyrimų yra labai svarbi, kadangi kompanijos dabar nelabai įmasi tyriamosios veiklos. Ar, na ir be kita ko, aš parengiau savo tam tikrų pakeitimų, kurie tikėjosi padarys sprendimą dar geresnį. Dėkoju dar poniai Petyrai žodis. Izuzetno važna, įmali smo į... Dėkoju ponė pirmininkė, tai yra labai svarbi tema. Buvo parengt, surinktas ir klausimas. Šiame tema, e, iš, šią temą išklausėme įvairių ekspertų nuomonę ir tai patvirtina, kad ES e, galėtų pati save apsirūpinti baltyminiais augalais. O šita iniciatyva e, E, kurią mes pradėjome, yra inicijuota dėl to, kad mes norime, kad e, būtų įvežama mažiau genetiškai modifikuotos sojos į ES teritoriją. Taip pat norėčiau pateikti vieno teigiamo projekto pavyzdį iš Dunojaus regiono. Tai yra Dunojaus sojos projektas. Kroatija ir mūsų kaimininės valstybės įsipareigojo auginti genetiškai nemodifikuotą soją šiame regione. Tokiu būdu mes garantuojame e, ne, e, genetiškai nemodifikuotos e, sojos e, auginimą ir visoje auginimo grandinėje nenaudojamos genų kažkokios manipulacijos, tai kas papuola ant lėkštės vartotojo, jeigu galima tai pasakyti, gali, gali būti ženklinama etiketė, kad, nėra genetiškai, kad tai nėra genetiškai modifikuotas produktas. Ir tai yra toksai teigiamas, teigiamo projekto iš ES pavyzdys. Norėčiau padėkoti e, komisijai už paramą šio projektu ir norėčiau paskatinti ateityje remti labiau tokius panašius projektus. Dėkoju. Dabar jau tikrai e, pasisakė visi kalbėtojai ir dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Jens Šaps. Pone Šaps. E, žodis jums. Thank you, uh, German, and, uh... Ačiū pirmininkė, bet taip pat noriu padėkoti pranešiai ponui Dunan, taip pat už parengtą pranešimą ir už um, iniciatyvą. Akivaizdu, kad bet kokia iniciatyva, kuri potencialiai gali pagerinti mūsų europinius baltymų tiekimo rezervus, e, turėtų susilaukti komisijos dėmesio ir palaikymo. Taip pat noriu priminti, kad mes dabartinėje BŽP struktūroje turime šviežių sėkmės istorijų ir ypatingai po 2013 metų reformų konkrečiai, pavyzdžiui, laisvanoriška suporuota parama pakeitė šiek tiek situaciją lyginant su ankstesnė praeitimi. Tiek sojos, tiek ir e, pupelių, žirnių ar kitose auginimo sektoriuose. Mes iš tikrųjų matome, kad pastarosius penkerius metus maždaug 50 procentų išaugo vidaus gamyba šių kultūrų. Taigi 2017 metais mes tikimės gamybos lygmenų, kurie siektų maždaug 2,7 milijonai tonų e, sojos ir maždaug 5 e, su trupučiu milijonų tonų. E, ankšnių kultūrų, kas, kas turėtų irgi mm, bent jau gerokai prisidėti, nors be abejo tai dar e, nepatenkins viso poreikio, e, mm, kuris yra Europoje ir e, iš tikrųjų ypatingai dėlis poreikis yra būtent sojų baltymams, Sojų pupelės yra labai gera žaliava e, gyvulkysės pašarams, todėl mes be abejo žinome, kad baltymų sudėtis šiuo atveju irgi yra labai svarbus aspektas. E, mes taip pat pritarėme, kad reikėtų akcentuoti daugiau mokslinius tyrimus ir taip pat e, vadiname, tikslinį ūkininkavimą. Uh, Tas padėtų plėtoti veislynus, kurie veikia ES ir galėtų galbūt leisti pritaikyti mm, kai kurias kultūras daug geriau Europos klimatinėms sąlygoms, kadangi kartais to dar pasigendame. Taip pat norėčiau akcentuoti, kad e, dabartinio omnibus reglamento kontekste buvo labai aiškiai komisijos tarnybų pareikšta. Mes patvirtinome jog toliau mėginsime e, patenkinti arba subalansuoti bent jau e, baltymų poreikį ir baltymų pasiūlą ES. Ir kursime tolesnę strategiją, kuri skatintų augalinių baltymų e, gaminimą ES ekologiškai ir ekonomiškai tvariu būdu. Taigi galiu jūs patikinti, kad iš tikrųjų Komisija šiuo atveju yra pasirengusi palaikyti tokį augalinių baltymų gaminimą ir auginimą. Ir mm, mes dėl to esame pasirengę labai glaudžiai bendradarbiauti su šio komitetu ir su pranešėju, siekdami bendrai spręsti šias problemas. Dėkoju, ponė Denanau, žodis jums. Dėkoju, na visų pirma norėčiau padėkoti visiems kolegoms. Manau, kad diskusijų raundas buvo labai naudingas ir informatyvus. Aš pasižymėjau įvairių svarbių pastebėjimų, kurie praturtins šį pranešimą. Norėčiau padėkoti ponui Uitema už jo pateiktas idėjas dėl e, žemdirbių garantijų ir to, kad e, ankštinių auginimas užtikrins jiems pajamas. Aš supratau, kad jūs iš tikrųjų e, daug gero pasakėte apie e, ankštinius, kurie pritraukia iš oro azotą ir juo praturtina dirbožemį. Rapsai iš tikrųjų yra papildomas paralelinis produktas, jie duoda ne tik baltymus, bet taip pat naudojami ir kūro gamybai. Noriu pasakyti ponai Bove, kad taip, aš pritariu tam, ką jisai sakė. Ir pats laukiu jūsų pakeitimų, ponai Des, pasakysiu, jis priminė globaliasias ir mišres kultūras, pasėlius, man atrodo, reikia iš šį klausimą žvelgti globaliai. Europos Sąjunga turėtų būti suinteresuota puoselėti įvairovę ir taip pat e, rūpintis veislėmis, kurios būtų pritaikytos mūsų klimatui, ypač kalbant apie auga, au, protei baltyminius augalus. Man atrodo, kad nereikia tikėtis, jog PPO dėrybos ir kažkokios naujos išsiderėtos sąlygos pagerins šią situaciją. Aišku, tai yra svarbu. Laukiu ir tokių pakeitimų. Toliau ponui Flanaganui atsakysiu ir patvirtinsiu, kad iš tikrųjų yra labai daug amino rūkščių, įvairių rūkščių, kur, kur, kurie, kurios e, suteikia baltyminiai augalai, paminėsiu rapsus, taip pat įvairias žolelės, žolės, taip pat netmeskite jokio augalo, kuris, gali, kuris yra baltymingas. Mm, dirbožėmis ir klimatas yra skirtingas, todėl kiekvienoje šalyje galima auginti, veiksmingai auginti įvairius e, pasėlius mažinant priklausomumą nuo importuojamų baltyminių augalų. Ponui Dienano pasakysiu, kad reikia tiesiogiai ar netiesiogiai vengti mm, GMO. Taip, šis darbas yra ilgas, tačiau reikia ir toliau jį dirbti. Taip pat e, labai vertinu pono Dantan pasisakymą. E, reikia nepamiršti ir žiedinės ekonomikos klausimų. E, tai yra svarbu. Ir Taip pat e, noriu priminti ir e, viešųjų tyrimų svarbu vaidmenį, kadangi jeigu jų nebus, tuomet e, bus lokalizuoti privatus tyrimai vykdomi, kurie nepadės išspręsti pamatinės problemos. Pone Maginės kalbėjo apie tuos tyrimus. Pone Petir, aš vertinu jūsų pasisakymą apie Dunojų. Man atrodo, kad Dunojaus regionas taip pat e, gali pasitarnauti auginant tuos pasėlius ir kovojant su priklausomumu. Komisijai atsakysiu, kad labai vertinu, jau komisija atidžiai seka mūsų darbą. Man atrodo, kad komisaras Auganas labai suvokia šio klausimo svarbą. Mes negalime ir toliau palikti šio neiškumo, nes jeigu Brazilija, kuri beje nukenties nuo susitarimų su Kinija, jeigu Brazilija e, pradės tiekti e, produktus e, Kinijai, nebegalės tiekti ES ir tada mes susidursime su didžiuliais sunkumais. Tai reikia turėti omenyje. Ir mes visi kartu turime pasistengti, kad baltyminių augalų klausimas taptų svarbus ES ateičiai. Dėkuoju. Bardzo dziękuję. Myślę, że temat żeśmy omówili bardzo szczegółowo. Wszyscy z Dėkoju. Tai buvo labai išsamios diskusijos. Iki lapkričio 10. 14 dienos 13 valandos galite teikti pakeitimus. Dabar šiek tiek pakeisime darbo tvarkę, jeigu ponė Dančila tam pritars. Mes norėtume dabar pirmiau išnagrinėti aštuntąjį darbo tvarkės punktą, o paskui septintąjį. Aštuntame punkte kalbėsime apie e, aktualius PPO klausimus. E, pranešė Jean Planck e, pristatys e, PPO aktualius žemės ūkio klausimus. Jūs žinote, kad e, rengiamasi 11 ministrų konferencijai PPO, kuri vyks gruodžio mėnesį. Europos parlamento delegacija taip pat važiuos į tą konferenciją. Pone Meginės atstovaus mus ir ji pristatys mūsų e, komiteto poziciją ar atstovaus mūsų komiteto pozicijai. E, tikiuosi, kad ji prisidės e, prie to, kad mūsų balsas būtų išgirstas. E, yra daug įvairių temų, kurios yra svarbios šiame kontekste. Tikiuosi, kad ponas direktorius jas visas pristatys. Pone direktoriau, prašau jūsų nepamiršti ir breksito problemas. Ir e, pasiekmių, e, šios problemos pasiekmių PPO E, kaip tai atsilieps muitų kvotoms. E, tai būtų, e, būtų gerai, jeigu jūs paliestumėte šios klausimus, taigi suteikiu žodį jums, prašau. Ačiū pirmininkė, labai diena. Kaip jau buvo prašyta, aš pristatysiu. E, Papo vykstančių darybų dėl žemės ūkio būseną e, būsimą ministrų konferencijoje, 11 konferencijoje, kuri vyks Argentinoje. Ir taip pat paminėsiu ir kitas temas, buvo paminėtas Brexitas ir galbūt kai kurie kiti klausimai. Taigi pasistengsiu, kad mano pranešimas nebūtų labai techniškas, daugiau politinio pobūdžio ir dėmesį skirsiu pirmiausiai ne tik tam, kas vyksta PPO kaip po tokioje, bet kaip žemės ūkio darybos gali paveikti dabartinė BŽUP ir ateities politika šioje srityje. Ar PPO kažkokiais būdais galėtų apriboti mūsų lankstumą tiek dabartinėje, tiek e, busimoje BŽUP. Keletą žodžių. Kaip PPO vertinama Europos Sąjunga? Na, turbūt visai atvirai galiu sakyti, kad mus vertina kaip patikimus, uh, E, konstruktyvius e, partnerius, kurie palaiko daugiašališkumą, kuri nėra e, kažkokia tai uždara savim suinteresuota organizacija. Žaupė. Iš tikrųjų, dabar jau nebereikia ginti PPO kontekste. Mes kai kur netgi naudojame kaip modelis ir Nairobėje, pavyzdžiui, mes prieš keltą metų kaip tik tai vadovavome judėjimui, kaip reikėtų panaikinti visas žemės ūkio e, subsidijas. E, to turbūt nebuvo galima įsivaizduoti prieš keliolika metų. E, be abejo, kalbant apie BŽP, mes turime ir vidinių priežasčių, mes tengiamės pirmiausiai atsižvelgti finansinės realijas ir taip pat kurti gerą politiką. Ir be to, kadangi BŽP buvo daromi tam tikri pakeitimai, visada turime puikiai suvokti, kokį poveikį PPO gali padaryti, ar teisiniu, ar politiniu požiūriu. Ir aš daugiau šitiek galbūt apie tai ir kalbėsiu po poros minučių. Kalbant apie 11 ministrų konferenciją, kuri numatoma e, Buenos Airese, Argentinoje, kaip žinote, PPO tokios ministrų konferencijos vyksta kas du metai. E, Ir tiesiog stengiamasi, kad e, tos konferencijos e, suteiktų naują impulsą ir sistema judėtų į priekį. Taigi, kas numatyta ministrų sutikime Argentinoje? Na, atrodytų ilgas pagėdavimo sąrašas, tačiau sakyčiau, kad rezultatai gali būti gana riboti. Dvi temos, kurios tikrai bus darybo objektas Buenos Airese, yra e, pirmiausia žuvininkystės subsidijos, tai yra tam tikros taisyklės, pagal kurias būtų mažinamas subsidijų kiekis vedantis prie per daug intensyvios žuklės. Ir kitas dalykas - žemės ūkio paketas. Žemės ūkio klausimų paketas. Ir čia yra keturi pagrindiniai dalykai, kurie bus svarstam per artimiausią ministrų susitikimą. Vienas iš jų būtų e, viešieji, viešasis, dalyva, viešasis sektorius dalyvavimas, toliau vidaus parama, tai yra kiek valstybės gali naudoti įvairias vidinės subsidijas, perengdama žemės ūkio sektorių, toliau taisyklės dėl mokėjimų medvilnės sektoriuje, kas yra labai aktualu ypatingai Vakarų Afrikos ir kai kuriam kitom medvilnės gamintojams. Ir ketvirtas klausimas - galimybė uždrausti eksporto pribojimus, e, kurie taikomi kai kuriam žemės ūkio žaliavoms. Tai tikrai yra tokie labiausiai tikėtini klausimai Aš daugiausiai kalbėsiu apie vidaus paramą, nes tai yra ko gero e, kertinė visų šitų keturių klausimų e, tema. Ir taip pat todėl, kad e, tai yra klausimas, kuris buvo įtrauktas į Buenos Aires darbo tvarkę ir gali turėti tiesioginių pasiekmių BŽP ir būsimajam BŽP modernizavimui. Daugiausiai stambių, tiek įsivyščių, tiek besivystančių PPO narių uh, turi nemažai galimybių, vadinama, gintaro dėžutės, gintaro spalvos dėžutės arba langelio e, subsidijų paketą, kas leidžia gana intensyviai kištis į vidaus rinką. Kaip žinote, yra numatytos įvairios lubos tam tikroms subsidijoms ir mes, kaip ir daugumas e, kitų narių, mes tikrai nepanaudojame visų leistinų subsidijų ribų. E, Mes, draugė su gana netikėtinais kitais sąjungininkais, tokiais kaip Brazilija, Peru, Kolumbija, pasiūlėme mažinti tas galimas subsidijas pagal gintarinio langelio e, e, principą. Taip sakant, e, mes siūlome apriboti subsidijų viršutinę ribą. Ir mes siūlome, kad tos lubos būtų nustatytos tokiame ligmenyje, kad e, e visų vidaus politika būtų šiek tiek apribota, skiriant subsidijas. Tačiau, kita vertus, stengiamės, kad tai nepakirstų mūsų dabartinio subsidijavimo lygmenų, kadangi jie tikrai daug žemesni negu leidžiama maksimali riba. Taigi daugiausiai mes dėmesio skirsime būtent tam gintariniam langeliui, kadangi tai yra labiausiai žemės ūkio prekybą iškraipantis veiksnys. Tačiau taip pat tarp mūsų pasiūlymo papo mes būtume pasirengę tolesnėme etape, antrame etape nagrinėti ir vadinamą mėlynai langelį. Vėlgi, susalgia, kad mes tiek dabar, tiek ir ateities BŽP e, politikoje būtų numatyta tam tikrą galimybę panaudoti tas mėlynio langelio subsidijas. Šiuo atveju tai yra subsidijos, kurios pirmiausia teikiamos Graikijos bei Ispanijos medvilnės sektoriui. E, ir kai kada tam tikroms atskiroms kultūroms arba atskirai, atskiroms gyvulinkysės šakoms. Na ir trečia, Mes taip pat spaudžiame, siūlome, kad bet kokie papau reformoje būtų įvestos naujos taisyklės, kurios e, neštų disciplinos į e, vidinės e, subsidijas. Ir šiuo atveju mūsų būtinė sąlyga yra, kad vadinamasis žalesis laukelis, tai yra subsidijos, kurios neiškraipo tarpinės priekybos, iš tikrųjų visiškai nebūtų liečiamas. Nes tai yra tiesiog sąlygos, kurios, tai yra taisyklės, kurios šiek tiek e, leidžia pakoreguoti mm, gamybos įvykainą. Taigi mes siekiame ambicingų tikslų, mes sieksime žemės ūkio politikos e, laipsniškos reformos, tačiau taip pat sieksime, kad mums liktų pakankamai erdvės e, ir toliau e, remti ūkininkus, ir ne tik tai dabar, bet ir per kitą BŽUP kadenciją. E, kitos valstybės pateikė daug konvincingesnių siūlymų, kai kurios, pavyzdžiui, pasiūlė apskritai atšaukti bet kokią paramą ūkininkams, ambicingi planai, bet nelabai realistiški planai, ne tik tai mums, bet atvirai sakant ir daugumai PPO narių. Tas faktas, kad dabar ES ir Brazilija gali, tiesą sakant, suvienyti jėgas, teikdami bendrą pasiūlymą, atspindi, kaip mes pasikeitėme, kad BŽUP pasikeitė, Mes esame daug labiau orientuoti į rinką ir randame kažkokį tai pagrindą, e, arba nuseklės kažkokias bendras pozicijas tokia valstybė kaip Brazilija. Leiskite jums taip pat pademonstruoti, kaip atrodytų praktikoje mūsų pasiūlymas. Tikiuosi, kad galite išvelgti šitą grafiką. Tai yra grafikas, kur mėlyni stulpeliai iliustruoja mūsų leidžiamas subsidijas, subsidijas, kurios iškraipo priekybą. Ir tai yra matuojama kaip bendros gamybos apimčių vertės procentas. Mes turime maždaug 400 milijonų milijardų eurų. E, ir leidimas yra maždaug 30 procentų, taigi, sakykime taip, apie 10 milijonų eurų mes galime išleisti mm, subsidijoms, kurios e, iškraipo laisvą priekybą. Mes realiam gyvenime panaudojame kur kas mažiau Taigi iš tikrųjų yra dar nemažas rezervas ir mes siūlome sumažinti tas lubas, nuleisti žemyn gerokai. E, tai reikštų, kad pavyzdžiui, jeigu e, gintarinio langelio subsidijoms e, būtų nustatyta riba maždaug 50 procentų visos gamybos vertės, e, tai tiesą sakant e, beveik nepaveiktų mūsų kasdienių išlaidų, kurias mes dabar jau pritaikome subsidijoms. Tokiu metodu būtų galima pakankamai suvienodinti sąlygas visiems, kurie pasinaudoja plačiai to gintarinio laukelio teikiamas galimybės, nes kitaip nelabai rastume išeitį. Faktiškai tai, kas taikyti ne Europos Sąjungai, tas turėtų tikti ir Kanadai, ir JAF, ir Japonijai, ir Kinijai, ir daugelį kitų valstybių. Uh, Dabar čia per daug neapsistosiu, tai tiesiog yra detalesnis suskirstimas, kaip mes pajudėjome, kaip ES evoliucionavo nuo prikybą iškraipančios paramos, tai yra rudas ir mėlynas e, stulpelio elementas. Iki dabartinės bažaupo išvakarėse, kaip jūs matote, per daugelį metų mes sumažinome tą prekybą iškraitančią paramą ir dabar beveik visos išlaidos patenka į, į E, žalį laukelį, tai yra tiesioginės išmokos ir tam, tikras, tam tikrų taisyklių nustatymas. Tai iš tikrųjų, kaip matote, gana ženklus pokytis. Ir čia tiesiog kitas būdas, kaip pademonstruoti, kiek mes iš tikrųjų panaudojame mokesčių mokėtojų lėšų per BŽUP. Ir vėlgi, kaip jau sakiau, paminėta, e, tai yra gintarėme lokelį yra maždaug 9 milijardai, apie 5, milijonai, apie 5 milijardai minam laukelėje ir visa kita yra žaliasis laukelis. E, įskaitant taip pat ir valstybių narių kofinansavimą, papildomas išmokas. Taigi, apibendrinant, mes siūlome tolesnę laipsnišką PPO taisyklių reformą E, kuri reglamentoja valstybių vidinės subsidijas e, ir be abejo e, svarbu, kad ir mes prisidėtumėm, bet prisidėtų kitos valstybės. Kita vertus, mes sieksime, kad būtų palikta pakankamai manevravimo laisvės, kad galėtumėm pasinaudoti mėlynojo laukeliu, mėlyno laukelio subsidijomis ir žaliojo laukelio subsidijomis, taip kaip darėme iki šiol. Labai trumpai norėčiau paliesti kitą svarbę temą, papau, žemės ūkio darbo tvarkė. Tai yra tas viešojo sektoriaus dalyvavimas. E, tokias schemas taiko Indija ir kai kurios kitos valstybės, kada labai subsidijuotomis kainomis valstybė superka iš ūkininkų tam tikrus maisto produktus ir tada tiesiog išdalina e, tą maistą skurdžiausiams gyventojų sluoksniams. Viena vertus tai teisėja tas maisto užtikrinimo klausimas, kita vertus Tai be abejo suteikia papildomą e, paramą ūkininkams. Ir ypatingai, jeigu paskiau tokios sukauptos maisto atsargos būtų e, pateiktos eksportui, tada iškraipama rinka ir kai kurios kitos kaiminės valstybės, ypatingai Filipinai ir panašiai, yra labai susirūpinę dėl tokių schemų. E, mes ieškome laikino sprendimo Indijai. Indijai bus leista palikti tokias subsidijavimo sistemas savo ūkininkams. Ir e, E, atskirs jas nuo gitarinio lokelio išmokų, tačiau e, e tam kartui m, mm, palikę šią schemą mes ieškosime galtinio sprendimo Indijai ir labai tikimės, kad e, PPO e, bus pritarimas pirmiausiai tokioms kultūroms kaip ryžiai bei kviečiai. Kila klausimas be abejo, ar šitas schemas leisime ir ateityje. E, nekelsime jokių klausimų dėl to, ar mes e, leisime kitoms šalims e, pristatyti panašių schemų, tačiau tada kokiamis sąlygomis, ar reikia daugiau skaidrumo, ar būtų kažkoks draudimas, pažiūrėk, eksportuoti tokius valstybės supirktus e, maisto kiekius. ES tai nėra labai rimta problema kaip po tokia. Mūsų tos e, viešojo sektoriaus vykdomas maisto kaupimo schemos tikrai neveikia. E, Ta, jos daugiausiai galioja Azijoje, tačiau mes tikimės, kad dėl mm, viešųjų maisto atsargų kaupimo mm, galima būtų rasti kažkokį tai tvarų ilgalaikį sprendimą visos PPO mastu. Nes kitaip vėlgi vienos valstybės išlašia, kitos nukenčia. Ir manau, kad mm, ministrų konferencija turėtų įsutvarkyti. Toliau trečias klausimas, kaip jau minėjau, yra medvilnė. Ir tai yra labai aktuolus klausimas, ypatingai vadinamajam Kotono ketver, medinės ketvertukui, tai yra Malis Beninas, Burkina Faso ir Čadas. E, čia buvo irgi keliamas siekis šiek tiek ambicingiau apkarpyti subsidijas medvilnį sektoriui, negu kai kuriuose kitose sektoriuose, praktiškai buvo raginama apskaitai e, eliminuoti bet kokius tarifus ir e, nukirpti bet kokią paramą, tačiau tai tikrai vėlgi neįvyks, kadangi Kinija ir kai kurios kitos valstybės um, labai stipriai subsidijuoja šį sektorių, kai dėl es mes nesubsidijuojame pagal gintarinio langelio galimybę, tačiau turime tam tikrų pasienio priemonių ir šiek tiek ribotų mastų palaikomi Ispanijos bei Graikijos medvilnės augintojai, tai buvo dalis e, stojimo starties nuostatų, stojant Ispaniją ir Graikiją ir mes teikėme maždaug 270 E, milijonų eurų tokiai paramai. Tai nėra labai didelės sumos, kai kalbame apskritai apie žemės ūkio paramą. Tačiau mes tikrai negalime atsakyti iš tų dalykų, kadangi tai buvo stojimo starties nuostatos. Tačiau, tiesą sakant, tokio lygio parama ir taip pat ES metinis auginimo mastai tikrai neturi įtakos, rimtos įtakos tarptautiniai priekybai. Na, tiek dėl trečio klausimo. Na ir galų gale dėl eksporto apribojimų ir draudimų panaikinimo. Tokios valstybės kaip Indija, Egiptas, o kartais Ukraina arba Rusija tai laikas nuo laiko e, uždraudžia e, eksportuoti savo kai kurias maistinės kultūras, tokias kaip grūdai ar panašiai, e, argumentuodamas, kad reikia arba užtikrinti maisto atsargas savo šalyse ar panašiai. Na ir iš tikrųjų kai kurias kitas valstybės tai gali stipriai paveikti, gali apriboti tam tikrų produktų prieinamumą rinkoje, gali sukelti paniką, spekulacijas rinkoje. Ir iš tikrųjų tai nėra labai geri dalykai. Nemažai valstybių, ypatingai tos, kuris priklauso nuo importo, e, pareikalavo, kad būtų mm, sukurtos naujos PPO taisyklės, kurios uždraustų tokius eksporto apribojimus. Nežinau, nemanau, kad Buenos Airėse mums pavyks tai spręsti. Geriausiu atveju turbūt tiesiog įnešime šiek tiek daugiau skaidrumo ir galbūt e, šiek tiek e, labiau iš anksto bus perspėjama, kad ketiname taikyti tokie pribojimai arba draudimai. Šiaip jau mm, galiu pasakyti, kad nesu labai dėlis optimistas dėl rezultato, tačiau kaipgi dėl perspektyvų. Kalbant apie es Mes palaikome PPO sistemą, mes norime stiprinti jos taikomas taisyklės, tačiau mes to nedarysime bet kokią kainą ir nenorime būti vieninteliai, kurie už tai sumokės. Kalbant apie vidaus paramą, vidaus palaikymą, mes pasirinkome, sakyčiau, tokį mūsų vertinimų realistišką e, vidurio kelią ir tas faktas, kad mums pavyko suvienyti savo jėgą su Brazilija ir kai kuriais kitais stambiais gamintojais, e, tik tai iliustruoja, kad mes iš tikrųjų šiuo atveju labai pasikeitėme, tačiau mes be abejo vieninteliai negalim būti tie varikliai, e, mums reikia ir kitų palaikymo. Ir sakyčiau, kad dabar jau kyla tam tikras, na, ribotas, bet jau konsensusas, bendras sutarimas dėl tolesnės PPO vyksnačio žemės ūkio reformos. JAV nėra labai nusiteikusi E, dėrėtis dėl PPO pakeitimo. Apskritai e, JAV kurį laiką nusi, gerokai nusišalino e, nuo šitų klausimų sprendimo. Kaip žinote, jau prieš kurį laiką Indija yra labai gynybiška, Kinija nevienreikšmiškai ne vertina situaciją. Taigi, Be abejo, mes turime kažkaip tai patraukti savo pusę tokius stambius lošėjus kaip Kinija, Indija ar JAV. Kalbant apie vidaus pagalbos reformą. Mes iš tikrųjų nesame kažkur tai priešakinėse fronto linijose, tegu kitos valstybės kovoja pirmiausia už tos interesus, kuriem yra aktualiausia. Jeigu nepavyks pasiekti proveržio tais klausimus, kuriuos minėjau, tai paprasčiausiai, ko galima tikėtis iš šios ministrų konferencijos, tai kad tai, tai bus tiesiog paprasta darbo programa, kuri per ateinčius keletą metų e, leis toliau nagrinėti, kaip būtų galima suformuoti šitą žemės ūkio reformą PPO kontekste, ypatingai kalbant apie vidinę paramą. Tiek turbūt norėjau Jums pasakyti, kaip suprantu, Agri komitetas bus atstovaujamas ministrų konferencijoje ir mes to labai džiaugiamės, mes taip pat labai tikimės, kad Komisijos delegacija ir Europos parlamento delegacija bendradarbiaus Buenos Airese. Mes be abejo jūs informuosime piksinčias diskusijas tam, kad jūs tikrai galėtumėte vieningai atstovauti ES ministrų konferencijoje. Su malonumu dabar e, išklausysiu klausimų. Šią temą ar susijusių klausimų. Dėkoju. Žinoma, svarbu pasiekti kompromiso, bet svarbiausia būtų, kad jis nebūtų pasiektas tik ES sąskaita. Mes pritarėme jūsų išsakytoms mintims, o dabar dar pasisakys parlamentarai. Ponas Andriu. Taip, ponė pirmininkė, taip, reikia būti išmintingiams jūs e, turbūt reikėtų dabar priminti ir JAV, ir manau, kad reikia iš tikrųjų būti atsargiems Buenos Airėse. Ypač atsižvelginti būsimą BŽUVP Mes visada esame gerieji PPO mm, veikėjai. Reikia žiūrėti, ką daro kitos kontinento šalis. Taigi reikia labai atidžiai stebėti situaciją. Ir paskutinis naujausias pavyzdys, pavyzdžiui, Merkosūro generalinis trade ir agri direktoratas dalyvavo šiuose dėrybose. Negalima savęs neklausti apie tai, kur pakryps šios dėrybos. Taigi vėl pakartosiu, kad reikia būti budriems, o dėl mėlynojo langelio, kurį minėjote, manau, kad uh, reikia, jog tos e, viršinės lubos nebūtų pernelyg greitai pakeltos. Reikia pagalvoti apie tai, kokią paramą teikti sektoriams, kurie susiduria su sunkumais. Pavyzdžiui, sutartis su Australija ir taip toliau. Aš nežinau, ar į visus šios sektorius galima bus juos aptarti visus Buenos Airėse, taigi ES turi išlikti budri, kadangi mes negalime, kaip jūs pas ir sakėte, BPO. E, Taigi, e, dabar yra susikaupę labai daug dvišalių sutarčių ir turime viską daryti atsižvelgdami į būsimą savo BŽUP politiką. Äh, Ponas Jar, dėkoju. Galiu pasakyti, kad pirma geroji žinia yra tai, kad e, kai, kai e, gyniau savo rinkiminėje apygardoje PPO susitarimas, e, buvo e, sakoma, kad PPO yra geresnis sprendimas ir aišku gera žinia yra tai, kad vis dar vyksta dėrybos. Toliau kitas dalykas yra tai, kad Vykdant pastarasias reformas nuolat nukentėdavo e, žemės ūkio sektorius, nes nes e, tarsi atrodė, kad žemės ūkis nepasiekia atitinkamų rezultatų ir kad e, mes e, neišnaudojame pakankamai galimybių pagal tą geltoną ar gintarinę dėžutę. Iš vienos pusės, aišku, tai galėtų būti taip pat ir teigiama žinia, bet turi būti e, principas paslauga už paslaugą. Ir tos tiesioginės išmokos taip pat nėra toks neprobleminis klausimas. Tai yra susijęs su daugeliu kitų aspektų. Ir dabar mes pasiekėme, kad tos tiesioginės išmokos yra visiškai atsietos, e, bet ta susietoji dalis e, yra kurioje, e, kur jinai lieka, ar toj gintarinėje dėžutėje, dėžutėje ar žaliojoje dėžutėje. Nes aš klausiu dėl to, kad e, dabar Vokietijoje iš vis nėra galimybės e, naudoti, atsijėti tų atskirų dalių. Ir e, mes matome, kad ta geltonoji dėžutė yra galbūt priderinta labiau prie praktinių poreikių, o galbūt praktikoje yra kažkokių pakeitimų. pakeitimų. Galbūt jūs galėtumėte tai pakomentuoti. Toliau. E, Kitas klausimas būtų susijęs su atitinkamais atvirais sandėliais, pavyzdžiui, tam tikros produkcijos dalis galėtų būti ten laikomos, tai e, galėtų būti atsakas į tam tikras problemas, bet uh, E, aišku, mes negalime kištis, jeigu tokia šalis kaip Indija e, nusprendžia įsteigti tokius sandėlius e, ir čia PPO negali ko nors, ko nors sakyti, bet aišku, sudėtingiau yra tada, kai bandoma daryti kažkokį tai poveikį visam pasauliu, visom šalims. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Manau, kad teigiamas dalykas yra tai, kad vyksta diskusijos PPO. Aš laukčiau teigiamų e, rezultatų. Uh, Ir taip pat noriu pasidžiaugti, kad daugumoje dėrybų e, būdavo elgiamasi taip, tarsi žemės ūkis būtų blokuojantis faktorius, bet e, tai nėra tiesa. Ir e, todėl džiaugiuosi, kad dabar būtent ir vyksta diskusijos dėl žemės ūkio klausimų PPO. Thank you, sir. Dėkoju komisijai už pateiktą informaciją. E, akivaizdu, kad e, būsima ministrų konferencija bus sunki. E, kai kurie nariai nėra labai įsipareigoję PPO darbo tvarkiai šiuo metu. Tačiau manau, kad Manau, kad labai svarbu, jog į Buenos Aires vyktume turėdami ambicingą darbo tvarkę ir imtumėmės vedančio vaidmens diskusijose. Ir reikia nepamiršti, kad be galo svarbu, jog žemės ūkio klausimas liktų tarp darbo atvarkės prioritetų. Taip pat reikia atsižvelgti į besivystančią šalis, tačiau jas skatinti laikytis bendrųjų taisyklių labai įdomus viešojo dalyvavimo, viešojo akcijų klausimas. Norėčiau paklausti komisijos trijų trumpų klausimų. Pirmiausia, kaip mm, dabar matote Afriką diskusijų PPO kontekste žemės ūkio prasme. Toliau, kokios dabar diskusijos vyksta apie tas viešasias akcijas? Ir ar Viešasis atsargas, atsiprašau, ir ar vyksta kokios nors diskusijos apie PPO ateitį? Toliau ponas Aniu, dėkoju už labai išsame situacijos apžvalgą labai susidomėjęs klausiausi tos inferencinės sistemos, kurią taiko Indijos vyriausybė. Kokie pasėliai yra dominuojantis? Toliau, ar yra įrodymų, kad šie intervenciniai pirkimai paskui yra eksportuojami? Ir jeigu taip, ar tai nėra kainų dempingavimas, kad būtų atsikratyta tų atsargų, nes jos Indijai tiesiog yra nebeparankios. Toliau, ar Brazilijos ir Argentinos delegacijos nesuirs, jei um, atsisakysime ko nors. Mes čia plenarinėse sesijose dažnai atsisakome tvirtinti tam tikras sojos ir kukurūzų veislės dėl GMO. Ar yra kokio atsako, kokios reakcijos dėl tokio mūsų elgesio tose šalise? Dėkuoju. Sí, gracias. La verdad es que a mí... Mm... Dėkuoju už pateiktus paaiškinimus. Tačiau aš taip pat dėl kai ko būkštauju. Pirmiausia, kai kalbėjote apie maržos mažinimą, galvoju, kaip tai paveiktų įvairias valstybės narės, kadangi visi naudojasi tuo fondu. Ir Aišku, reikėtų klausti, kokios bus to pasiekmes kitoms e, valstybėms narėms. Toliau, JAV man kelia nerima. Trumpo administracija e, įnešė įvairialypį įnašą į TTIP dėrybas. Atrodo, kad Trumpo administracija ir jos požiūris į tarptautinę priekybą iš tikrųjų turėtų kelti nerimą. Toliau. Kalbant apie ančiuvius ir Ispanijos rinką ir Ispanijos ančiuvius, tai čia yra puikus pavyzdys, kokius, kokias kliūtis priekybai mm, įvedė JAV. Visą tai reikia įtraukti į dėrybinius dokumentus. Kalbu ne tik apie sardines ir ančiuvius, bet e, turiuomenė platesnę prasme, o būtent Europos teikiamą paramą ūkininkams. Dėkoju. Dėkoju už įdomų pristatymą. Aš norėčiau paklausti dėl e, šio grafiko. Kokią naudą gauname būdami geriečiais E, kai neišnaudojame visos savo kvotos e, ir neišnaudojame tos paramos kvotos tais laikais, kai ūkininkams jos reikia. Taigi klausiu, kokią iš to gauname naudą. Ir jau anksčiau buvo klausta, o aš pakartosiu, ką manote apie e, prezidento Trumpo poveikį šioms dėryboms. Toliau ponas Dantan. Dėkoju, pirmininkė. Akivaizdu, kad jūs pasakojote apie tai, ko galėtume išvengti, bet nepasakojote, ko galėtume gauti iš naujosios sutarties, sustarimo. Aišku, gerai būti ginamojoje pozicijoje, bet reikėtų galbūt pagalvoti ir tai, ką galėtume laimėti. Taigi antras klausimas. Ar galėtumėte pateikti mums e, komisijos teikiamo pasiūlymo šiose dėrybose poveikio e, vertinimą? Europoje gamybos kaštai yra didesni, nes gyvenimo kaina yra didesnė ir ar tai ir, ir Ar šitos darybos nepribos mūsų e, manevrų laisvės, e, veiksmų laisvės? Iš tikrųjų, jeigu mes tą laisvę, tos laisvės atsakysime, atsidursime pavojingoje pozicijoje. Taip pat man labai e, įdomu apie pasaulinės atsargas. Iš tikrųjų, Mm, jeigu įgyvendintume tą dalyką, reikėtų užtikrinti didesnį skaidrumą. Prieš kelis metus didžiame 20-uke buvo susitarta kovoti prieš kainų sviravimus ir atsargų valdymą. Ar PPO yra integravusi į savo, tai į savo elgesos standartus? Man atrodo, kad uh, Iš tikrųjų, dabar pasaulinių kainų sviravimai yra ypač aktualūs. Dėkoju. Pan Posilnikovson. Uh, uh, Ponas Nikolson, dėkoju. Kadangi, žinau, jūs jau seniai žinau, kad jūs nelabai optimistiškai nusiteikęs, kalbant apie šią ministrų konferenciją ir tai yra susiję su jūsų praeities patirtimi. Ir kyla klausimas, e, kas mūsų laukia. Dabar mes kalbame apie daugia šalę PPO perspektyvą e, ir ponas Andriu jau apie tai kalbėjo. Ir esminis klausimas, kurį norėčiau užduoti. Kalbant apie artimiausius metus, artimiausius trejus metus, ar bus pasiektas kažkoks bendras susitarimas, kalbant apie dvišalės dėrybas ir koks pavojus su tuo susijęs. Aš seniai stebiu PPO veiklą ir daug kas dabar kelia nerimą, kai, kai prieš keletą metų pasiekėme PPO susitarimo tai kaip tada bus su tais individualiais dvišaliais susitarimais, kurie, kurie, dėl kurių nuolat yra deramasi? Ir dabar situacija JAV visiškai pasikeitė e, po to, kai Trump, Trumpas tapo prezidentu. ir aš kaip tik prieš kelias savaitės lankiausi JAV ir jie man aiškiai, amerikiečiai man aiškiai pasakė, kad TTIP dar nėra visiškai baigtas klausimas jiems ir jie yra pasirengę toliau tęsti diskusijas dėl TTIP, bet aišku, tai vyksta už PPO ribų. Taigi man susidaro tokia nuomonė, kad e, mums e, trūksta tokio bendro požiūrio, bendros kontrolės tų procesų, kurie vyksta. Ir e, mes matome, kad situacija pasaulyje darosi vis sudėtingesnė. Ir galbūt tiesiog mums reikia pasiekti susitarimo ir tęsti e, veiklą pagal jį. Dėkoju. Visi e, norėję kalbėti parlamentarai pasisakė. O tai, ką pasakė Nikolson, ponas Nikolson dėl TTIP ir PPO, tai yra labai įdomus klausimas. mes čia tarsi e, ar dabar mes e, siekiame kažkokios e, alternatyvios sutarties, ar, ar tos abi sutartys tarsi kertasi tarpusavyje. Taigi dėkočiau Jums už atsakymus. Well, I, Mr. Nicholson accused me of doom and gloom. Normally... Ponas Nicholsonas kaltino, kad mes čia gazdiname visokiam. Uh, tragedijom ir pasaulio pabaiga, tačiau paprastai mane kaltina kaip tik tokia super didelis optimistas. Šiaip ar taip, pirmiausia, dėl rimčiausio klausimo. Daugia šaliai sprendimai be abejo visada yra geresni negu dvi šaliai sprendimai. Tai visi turbūt suprantame, kadangi Visi prisideda, visi kažką tai savo gauna ir dėl to tiesiog yra subalansuoti labiau tokie sprendimai. Tačiau problema yra ta, kad 2008 metais mes atsitrenkėme į didžiulę sieną, kai bandėme kalbėti apie daugias šalės taisyklės kažkokias ir, ir progresyvų rinkos atvėrimą. Ir tada mes bei kiti buvo priversti tiesiog pereiti prie dvišalių dėrybų. Tokia buvo realybė. Uh, Kągi matome šiandieną, tai kad dėl rinkos atverimo, dėl prieimo rinkos, dėl e, tarifų atsakymų ar panašiai, tie dalykai kol kas tvarkomi yra dvišalių pagrindų. Ir mano požiūriu, artimiausioje numanomoje ateityje kol kas jokių perspektyvų, kad PPO e, pradėtų naujas kažkokias tai tarifų liberalizavimo darybas e, daugišalių pagrindų. Tačiau jūs negalite dvišalių pagrindų tartis dėl subsidijų taisyklių. Subsidijų disciplinos neįvesite dvišalių pagrindų, tai turi būti padaryta daugia šalių sutarimų. Todėl mes prieš porą metų PPO sėkmingai atsikratėme eksporto subsidijų. Vėlgi dvišalių pagrindų tikrai niekada negalėtumėte padaryti ir dėl to dabar mes tengiamės žengti dar tolesnį žingsnį. Ir toliau spausti, kad būtų atsisakyta vėlgi vidaus paramos, kur iškraipo prekyba. Vėlgi tai irgi gali būti tik tai daugia šalis sutarimas, negali būti šalių kažkokiu tai sutarimu. Todėl šiuo atveju turbūt mes nekalbame apie e, laisvos prekybos sutarimų ir papo taisyklių kažkokią tai e, E, alternatyvą, nes e, taip dvišaliuose sustarimuose, visas prekybos sustarimuose jūs galite e, atsakyti tam tikrų dalykų, bet kalbant apie vidaus paramos atsakymą arba subsidijų mažinimą, tai yra tik tai daugia šalių sustarimų objektas ir turi būti padaryta paporėmuose. Dėl kitų klausimų, kurie buvo iškelti, aš pilnai pritariu ponant e, perspėjimą dėl tam tikro atsargumo, taip mes papo turime veikti atsargiai ir tikrai vienašališkai neturėtumėm apkarpyti savo geltono langelio išlaidų. Tai darysime tik, jeigu kiti irgi sutiks tą patį padaryti. Ir tada grįžtu prie to klausimo, kodėl, taip sakant, mes buvome tie gerieji berniukai, kurie nepasinaudojo visomis turimis galimybėmis. Na, žinote, tai yra kolektyvinė pastanga, kad visi judėtume tą kryptim, kur pasirinkome vykdyti reformas ir jau pradėjome judėti. Taigi, kaip jau sakiau, mes dėl vidaus paramos e, sudarysime sutarimų tik tai tokiu atveju, jeigu bus palikta pakankamai manevravimo laisvės ir mes ir toliau galėsime vykdyti savo pagalbos teikimo politiką. E, ar tai būtų pagalba iš geltono langelio, geltono laukelio e, ar mėlyno laukelio, numatytų subsidijų be abejo žalio langelio mes iš viso neketiname liesti. Uh, kai dėl e, savanoriškosios e, suporuotos paramos, tai mes ir vadiname mėlynojo laukelio paramą, kada iš tikrųjų e, išlaidos nepadidina gamybos apimčių arba didina, nedidina mm, kainų, tiesiog yra remiamasi arba e, gyvulių bandos galvų skaičium, taip sakant, arba turimų žemės plotų. Tai yra labai svarbus pagrindas. E, E, kadangi yra svočkas perinamas etapas, judant iš to mm, gintarinio laukelio, kur kalbam apie būtent priekybą iškraipančias subsidijas ir kitas priemonės, iki žaliųjų, žalio laukelio priemonių, kurios iš viso nedaro įtakos užsienio priekybai. Taigi, kaip jau sakiau, mūsų politika būtų tokia, kad apkarpyti kaip įmanoma to E, gintarinio langelio galimybės, e, palikti nepaliestas mėlyno langelio galimybės ir be abejo iš jūsų neprisiliesti prie žalio langelio. Toliau buvo klausima dėl e, laisvos prekybos stačių ir PPO. Kaip jau sakiau, važiuoju, prieiga prie rinkos šiuo atveju tikrai nesvarstama PPO kontekste. Mes PPO kalbame tik tai apie subsidijų panaudojimą žemės ūkėje. Ponas Jarų klausė dėl viešųjų maisto atsargų valstybės maisto atsargų. Ta Klausimą lietė ir kiti. Problema iš tikrųjų yra, kaip jūs ir teisingai identifikavote, Indijoje superkama labai išpustomis kainomis iš ūkininkų būtent kviečius ir ryžius, tai yra šias dvi kultūras, tada jos yra saugomas, e, jų atsargos yra saugomas ir vėliau e, paleidžiamas e, į viešąją priekybą būtent mažesnėms kainomis, taigi iš esmės tai yra subsidijuota priekyba ir dalis tų prekių be abejo patenka į eksportą, bent jau netiesioginiais keliais. Ir tokios šalis kaip Pakistanas ir Filipinai, kurie taip pat gamina, augina, taip sakant, ir kviečius ir ryčius, jie atsidurėjo nepalankioje padėtyje. Tiek, rinko, tiek Indijos rinkoje, tiek ir kalbant apie eksportą į kitas Azijos dalis, į kitus Azijos regionus. Iš esmės tokia yra e, viešųjų maisto atsargų problema Be abejo, argumentas yra, kad e, tai daroma siekiant užtikrinti apsirūpinimą maistu, e, tam tikrą saugią patį valstybę, tačiau tai gali kažkiek tai įtakoti ir priekybę tam tikras produktais. Ir be abejo, ryšiai ir kviečiai, kurie yra kol kas pagrindinis subjektas šito dalyko. Toliau buvo paklausta apie GMO ir ar mūsų politika, kuri orientuojasi į genetiškai nemodifikuotas kultūras, ar tai kelia susierzinimą kokienos PPO kontekste? Sakyčiau, ne per daug. Bent jau dabartinė komisija mes patvirtiname, jūs gal vieni pritarėte, kiti nepritarėte, tačiau maždaug 50 įvairiausių geniškai modifikuotų um, kultūrų, tam tikrų linijų, taip sakant. Daugiausiai tai yra e, kukurūzai ir sojos, e, daugiausiai naudojami vėlgi gyvulių pašarams. Es sistema, tiesąkant, veikia daug sparčiau negu anksčiau ir pagrindinis JAV nuogastavimas. Jie supranta be abejo, kad mes laikomės tam tikros pozicijos dėl gamo. Tačiau jų pagrindinis surūpinimas buvo tai, kad mes tinkamai ir greitai nepritaikome šitų taisyklių. Tačiau, kaip jau sakiau, Dabar iš tikrųjų situacija šiek tiek pasikeitė, per pastarosius metus ar dviejus nemažai naujų leidimų buvo išduota GMO kultūroms. Ir sakyčiau, kad dabar mes nebeturime turimtų konfliktų dėl GMO. Pana Sakulo paklausė, kokia Afrikos pozicija dėl visų šitų klausimų, kuriuos nagrinėjame šiandien papietą. Tiesą sakant, Afrikos pozicija nėra kažkokia tai monolitinė, vienareikšmiška. Labai didelių skirtumų matome tarp skirtingų Afrikos valstybių, priklausomai nuo jų politinės ir ekonominės padėties, nes tai tikrai nėra monolitiškas blokas, vienalytis blokas. Yra tam tikra valstybių grupė, kuri nenorėtų jokių disciplinos priemonių, Ir jie mano, kad e, ta disciplina būtent stabdo besivystančių valstybių vystimas. Tačiau šiuo atveju galiu pasakyti, kad e, požiūris yra truputį pasenęs, kadangi mm, nebūtinai besivystančios valstybės iškraipo žemės ūkio produktų rinką. Tokios valstybės kaip e, Indija, ar Kinija plačiai subsidijuoja kai kurios savo produktus ir e, tai kenkia Afrikai. Na, pavyzdžiui, kad ir kalbant apie medvilnę, kas jau buvo minėta, kai kurie vakarų Afrikos medvilnės gamintojai susiduria e, su problemas ne dėl to, kad ES subsidijuoja ispanų ar graikų mm, medvilnės augintojus, nes tai yra lašas jūroje. Jiem pirmiausiai kenkia būtent Kinijos subsidijų politika kurių, kuriuose ką, jos medvilnė yra labai konkurencinga visame pasaulyje ir be abejo mm, stabdo šitų mm, skurdžių, besivystančių valstybių tolesnį augimą. Na, prie Brexito perėsiu pačioje pabaigoje. Toliau senjoras Rancija Garcia. irgi uždavė keletą labai gerų klausimų, galbūt to nepakankamai akcentavau, tačiau leiskite dar kartą pakartoti, kad mes neprimsime jokių naujų taisyklių dėl žemės ūkio PPO kontekste, kurios užkirstų galimybę mums toliau teikti dabartinių lygių e, paramą tiek iš gintarinio langelio, tiek ir iš mėlyno langelio sričių. Jeigu kitos PPO narės norėtų prisijungti prie mūsų reformuojant žemės ūkio politiką PPO, mes mielai tai padarysime, tačiau vieni tikrai to nesimsime ir mes nepribosime savo politikos galimybių, jeigu kiti to nesims daryti. Taip pat jūs paminėjote ne vieną konkretų pavyzdį, kiek tai susiję, pavyzdžiui, su JAV, e, buvo paminėti ančiuviai ir e, sardinos. Jūs nepaminėjote e, alyvų, nors tikėjausi, kad ir tai paminėsite. Taip, yra nemažai prekybinių barjerų arba galbūt nerealių ne, ne prekybos barjerų, bet potencialių bent jau prekybos barjerų ir mes tikrai stengiamės išvengti šių problemų. Dabar žiūriu į poną Dekastor ir kitus, kai jie gruodį vyks į Vašingtoną. E, Transatlantinių santykių grupės sudėtyje, manau, kad būtų tinkamas metas labai stipriai tai akcentuoti. Labai svarbu, kad prekyba tarp e, ES E, ir JAV iš tikrųjų ir toliau vyktų laisvai, be pribojimų ir kažkokie tai pavieniai produktai, tokie kaip alyvos ar, ar, ar, ar ančiuvėje, dar kažkas nestabdytų viso šito proceso. E, buvo paklausta taip pat, kokį poveikį Trumpas daro, bent jau PPO lygiu. E, JAV, tiesąkant, nėra suinteresuota, nėra suinteresuotos dėrėtis dėl daugišalių sustarimų ar kažkokiu tai rezultatu. Jie tiesiog nuo to sušalino. Jie dabar daugiausiai, pirmiausiai, e, kalba apie ginčių sprendimo e, mechanizmą papo rėmose ir čia JAV būtent e, dabar telkia visą dėmesį. Taigi JAV dabar tikrai nėra pasirengusi pasirengusios e, tartis dėl svarbių taisyklių PPO. E, galbūt ateitie tai pasikeis, bet kol kas e, faktas lieka faktu. Na ir dėl pono Nikolsono pastebėjimo, kaip vyksta sąveika tarp PPO ir taip pat laisvos priekybos sutarčių, dvišalių sutarčių, kaip jau sakiau. Tai nėra kažkas tai, kas dubliuotų viens kitą ar viens kitą eliminuotų. Gaila, kad mes praradome tam tikras galimybės praeitie, nes visos prekybos sutartys be abejo yra antras pagal gerumą sprendimas, be abejo PBO kontekstas būtų geresnis, tačiau e, esama tam tikrų galimybę ateitie pasiekti daugiau pažangos. Pansakula išvyko, e, bet jisai uždavė taip pat keltą klausimą. Tai net jeigu jo nėra, turbūt vis tiek vertėtų atsakyti tą klausimą, bet to jūs taip pat minėjote. Štai taigi, iš esmės yra du dalykai susijęs su breksitu, kurie aktualūs papo kontekste. Vienas tai yra tarifų ir kvotų valdymas, ypatingai po to, kai Junktinė karalystė pasitrauks. Ir kitas klausimas, jeigu Junktinė karalystė jau nuspręs, e, e, kaip jinai teiks e, vidinę paramą, tai vėlgi kokia bus e, įnašų dalis Jungtinės karalystės ir kokia bus likusių 27 valstybių įnašo dalis. E, kalbant apie tą gintarinį langelį, vėlgi šiuo atveju tai yra būtent e, ta mm, AS dalis, kuriai gali būti taikomi viršutiniai apribojimai, viršutinės lubos, matote, tai yra rudai pažymėta grafiko dalis. Ir vėlgi e, mes turime maždaug 110 milijardų. Dabar e, išnaudojame realiai kokius 90 milijardų. Ir kaip reikės atskirti, kokia dalis priklauso šiuo atveju Junktiniai karalystiai, kokia likusioms valstybėms. Taip pat kas nutiks, e, kadangi Junktinė karalystė įstojo tada, kai buvo tik 12 tai valstybių narių, taigi metodika buvo visai kita skaičiuojant, nežinau, E, dabar turbūt nebegalime pritaikyti tos pačios metodikos, kadangi su kiekvienu plėtros ratu mes vis kėlėme kažkokias tai papildomas, e, sumavome papildomas e, leidžiamas ribas. Taigi galima galbūt būtų atvirkšnė tvarka skaičiuoti taip pat ir atiminėti valstybės narės iš tos bendros sumos, bendro kiekio, kuris yra leistinas. Ir tada tik tai reikėtų nustatyti, iš tikrųjų, kokia dalis, kokia proporcija priklauso Junktinė karalystė. Dar vienas dalykas, ko mes siekiame PPO, tai yra tarifo kvotų. Tarkime, jeigu turime 100 tūkstančio um, kvotą iš ES, tai kai Junktinė karalystė išstos ir turės E, nustatyti, e, taps, taps nepriklausoma PPO narė ir gaus savo tarifų lentelę ir savo kvotas. Tai vėlgi, kaip atrodys Junktinės karalystės kvota paukštienai ir tada vėlgi turbūt reikės paimti tą 100 tūkstančių tonų e, bendrą europinę kvotą, pasižiūrėti, kokia buvo Junktinės karalystės dalis, tarkim 15 tūkstančių tonų. Ehm, ir tada likusioji dalis būtų 15 tonų Junktinė karalystė ir, tarkim, 85, 85, 95 tūkstančiai e, tonų e, likusiai daliai. Tai yra, sakyčiau, atvirkštinis procesas e, tam, kas yra taikoma, kada įstoja nauja narė. Na ir mes turėsime tik pasirūpinę, kad jungtinės karalystės patys nebūtų nei geresnė, nei labai blogesnė. Paprasčiausiai mes turėsime tiesiog atsižvelgti, kiek sudraukia Muitų sąjunga ir taip pat turėsime be abejo um, e, įvertinti e, galimą prieigą prie rinkos. E, e Be abejo, turbūt e, kai kuriais atvejais ekonomiškai yra su, nelabai ne, ne, ne racionalu kalbėti, jeigu mes kalbėsime, pavyzdžiui, apie, nežinau, tam tikras kultūras ar kažkokią tai, sakysim, vienos kvotas ar panašiai, e, vėlgi turbūt reikės bet kuriais atvejais e, tiesiog nagrinėti suvartojimus kiekius, nagrinėti e, kokią dalį sudaro Jungtinė karalystė, kokią dalį sudaro kitos valstybės. Be abejo, turiu pasakyti, kad kol kas dar su kitom 27 narėm mes nesame aptarę šitų um, detalių, nes viskas labai šviešia, nes neįvyko sutikimas Ženevoje. Aš žinau, kad mūsų partneriai, tokie kaip Australija ir kai kurios kitos valstybės, taip pat yra labai suinteresuoti sužinoti, kaip viskas vyksta, tačiau na, tiesiog svarbiausia pirmai yra pasirūpinti, kad duomenys būtų tikslus ir ta informacija būtų tinkamai pateikta. Informacija, za wymianę poglądów. Dėkoju už visą pateiktą informaciją ir už šias diskusijas, ponė direktoriau. Mes, aišku, tikimės, kad bus pasiektas geras rezultatas. To ministrų susitikimo Buenos Airese metu linkime jums sėkmės ir jau lauksime jūsų kitą kartą mūsų komitete ir ta, to kito vizito metu jūs e, mus tikriausiai informuosite apie pasiektą rezultatą. Jeigu nėra norinčių pasisakyti daugiau šią temą, tai baigiame diskusijas e, šią temą. Dar kartą linkiu Jums sėkmės sudėtingose dėrybose. Toliau septintas darbo tvarkės punktas norėčiau padėkoti e, pranešėjai už tai, kad ji pritarė tam, kad mes e, sukeitėme darbo tvarkės punktus vietomis. Dabar suteiksiu žodį poniai Dančilai, kad ji pristatytų savo nuomonę. Čia mes kalbėsime apie mažiau išsivyščiusius ES regionus. Yra e, regi komiteto to rengiamas pranešimas sava iniciatyva ir mes teikiame nuomonę šiam pranešimui. Todėl yra labai svarbu, kad mes išsakytume savo nuomonę, nes dažniausiai tie mažiau išsivystę regionai būna būtent kaimo regionai. Bet aišku, geriausiai apie tai mus informuos pati pranešėja. Dėkoju. Europos Sąjunga E, gali būti traktuojama kaip viena mm, labiausiai išsivyščiusių pasaulio e, dalių. Tačiau, kalbant apie atskirus regionus, vis tik yra tam tikrų pro problemų. Yra 27 regionai ES, kurie įvardyjami kaip mažų pajamų regionai ir kurių e, pajamos vienam gyventojui yra žymiai mažesnės nei ES vidurkis. Tačiau tie regionai turi didžiulį augimo potencialą ir taip pat yra nustatyti regionai su maž, ma, žemesnėmis pajamomis, tokie, kurių, kurių BVP nors ir auga, tačiau vis tiek nepasiekia vidurkio ES. Yra e, dauguma tų regionų e, rytų Europoje ir svarbus faktorius tose regionuose ir svarbus pajamų šaltinis yra e, žemės ūkis. Todėl labai svarbus finansavimo instrumentas čia būtų antrasis žemės ūkio politikos ramstis būtent per jį būtų galima paskatinti šių regionų vystimasi. Tuo, tuo pačiu tai būtų geros finansinės paskatos e, tam tikriems regionams. E, žemės ūkis e, sukuria daug darbo vietų šiuose regionuose, ypač tose regionuose, kuriuose yra mažesnė plėtra arba žemesnės pajamos. Todėl būtų labai svarbu skatinti e, tvarę plėtrą, e, kad būtų kuriamos darbo vietos. Todėl reiktų pasirūpinti, kad būtų e, saugomas e, tos kaimo teritorijos ir kad e, nevyktų gyventojų bėgimas iš kaimo teritorijų. Tai yra labai svarbu, kalbant apie kaimo regionus, e, reikia taip pat didinti jų konkurencingumą, reikia inicijuoti tam tikrus projektus, būtent skirtus kaimo regionams, būtų, kurie būtų grindžiami principų iš apačios į viršų. Ir čia būtų labai svarbu bendradarbiauti su vietos institucijomis. E, tai yra, tie visi projektai turėtų būti įgyvendinami vietos lygmenių. Taip pat e, norėčiau atkreipti dėmesį, kad svarbus aspektas yra gera infrastruktūra ir e, E, ir taip pat prieiga prie interneto yra labai svarbus faktorius e, skatinant šių regionų vystimasi. E, kaimo regionai, kurie turi gerą interneto ryšį, gali vykdyti atitinkamas partnerystės programas, taip pat susijęsia su moksliniais tyrimais, taip pat dalyvauti Europos inicijuotose projektuose ir tokiu būdu galima pasiekti, kad e, būtų geriau vystomas žemės ūkis tose regionuose ir kad e, pagerėtų jų situacija. Tai yra toksai trumpas apibendrinimas, apie ką aš kalbu šitoje nuomonėje, o dabar laukiu jūsų e, pastabų ir jūs aišku teiksite savo pakeitimus. E, ponas Andriu, dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai pranešėjai už šitą svarbę nuomonę, kuri, labai, kuri yra labai svarbi mūsų komitetui. Galėčiau pritarti daugumai dalykų, kuriuos išsakė ponė Dančyla, pavyzdžiui, bendra strategija kaimo regionams. Yra daug tokių regionų, kurie yra tikrai atsilikę, kurie yra mažiau išsivystę, todėl būtų labai svarbu įgyvendinti tokias programas kaip lyder. Ir taip pat, kad tie projektai būtų grindžiami principais principų iš apačios į viršų. Manau, būtent tokiu principu mes galėtume skatinti e, tų regionų potencialą. E, ir e, aišku, čia reikia nepamiršti žemės ūkio, tačiau reikia pasitelkti tokį bendresnį požiūrį, tai yra atsižvelgti į visus sektorius, kurie yra svarbus kaimo regionams, ypač kai kalbame apie mažiau išsivyščiusius regionus, pavyzdžiui, kal, kalnuotose vietovėse arba izoliuotus regionus. E, E, taigi norėčiau padėkoti Jums už šį pranešimą, bet kitas e, man svarbus aspektas yra sąryšis, apie kurį nuolat kalbama, bet e, kuris nėra įgyvendinamas. Tai yra sąryšis ar ryšys tarp kaimo regionų ir miestų. Ir manau, kad tai yra labai svarbus aspektas ir tai reikia atsižvelgti vykdant ateities žemės ūkio politikos reformus. Netgi reikia skatinti atitinkamas sutartis tarp miesto ir kaimo regionų, nes tai yra labai svarbus aspektas. Dėkoju toliau ponė Miller. E, ponė pirmininkė, norėčiau e, pono Takulos šešėlinio praneš... mūsų šešėlinio pranešėjo vardu kal... pasisakyti. Mes sveikiname ponios Dančilos pranešimą. Ji tikrai, jis tikrai yra labai subalansuotas ir dėje mes e, bijome, kad svarstant kitą daugia, daugiametį finansinį planą e, bus daromas spaudimas sanglaudos fondui. Ir mums atrodo, kad yra labai svarbu, kad e, sanglaudos fondas nebūtų ribojamas, nes jis yra ypač svarbus e, E, tiems regionams, kuriuose yra ne tik mažos pajamos, bet ir kurie nepakankamai vystosi, nepakankamai auga. Mums būtų e, labai svarbu, kad antrame punkte e, dar labiau akcentuotumėte lyder projektus ir tą iš apačios e, į viršų principą, e, kad e, čia atitinkamos e, grupės e, įneštų savo įnašą. Toliau kitas svarbus aspektas yra skaitmeninimas. Mes norėtume, kad šiek tiek išsameu būtų paliestas šis aspektas, nes skaitmeninimas yra ne tik tam tikra galimybė, bet tam tikra prasme jis išstumia darbo vietas, panaikina darbo vietas, taigi mums reikia atitinkamos pusiausviros, reikia atsižvelgti į švietimo turinį. Kitas svarbus dalykas yra inovacinės partnerystės ES. Man atrodo, atrodo, kad daugelįje valstybių narių dar galima daug ką nuveikti šioje srityje, dar čia yra tam tikrų spragų, nes tos inovacinės partnerystės e, būtent ir skatina tinklus, sąryšį ir manau, kad tai yra svarbus aspektai, kuriuos reiktų pabrėžti. Ačiū geriau. Ponas Ropininkė, ačiū pranešėjai. Manau, iš tikrųjų klausimas yra labai svarbus galbūt vienas valstybes liečia daugiau kitas mažiau bet ypatingai jisai man atrodo svarbus tom valstybėm kurios yra toliau nutolę nuo centro tai yra europos sąjungos išorinės sienos valstybės kurias ypatingai kurios ribojasi su valstybėm e, na kurios pakankamai dar blogiau gyvena tai priežasčių, kodėl e, tas skirtumas tarp miesto ir kaimo yra didelis ir didėja, tikrai yra labai daug ir manau, kad tikrai mes nepadarėm visų darbų, kad to nebūtų. Tai aš norėčiau keletą jų paminėti. Tai iš tikrųjų manau, kad e, E, tai, kad e, ir jaunesni, ir vyresni žmonės išvažiuoja iš kaimo vietovių ir nenori užsiminėti žemės ūkiu, tai vienas dalykas tai, kad e, net nemato aiškios perspektyvos ateities šiandieną žino maždaug, sakykime, sistemą, paramos sistemą ir taip toliau, o kokia bus kitam periode, e, kaip ir visiškai nežinioje gyvena, ar verta investuoti, ar verta pradėti užsiimti ar ne. Tose šalyse, kurios jau e, daugelį dešimtmečių vyksta veikla, tai žmonės kažkaip susiorientavę ir dirba, o naujau užsiimti pakankamai sunku. Ir kada mažėja gyventojų skaičius, tada atitinkamai mažėja arba blogėja švietimo paslaugos, socialinės paslaugos, sveikatos paslaugos, netgi priekybos paslaugos e, tampa labai toli ir taip toliau. Tai visa tai e, verčia žmogų važiuoti į daugiau urbanizuotą vietovę. Ir užsiminėti ypatingai e, tokiomis žemės ūkio sritimis kaip gyvulininkystė, e, kur nuolatos reikia būti savo ūkyje, pakankamai na, sudėtinga. Todėl žmonės daugiau pereina tada į grūdinės kultūras, kad e, nuolatos nereikia būti ūkiai ir taip toliau. Todėl manau, kad e, šitam dokumente tikrai turėtų būti atsispindėti esminiai, esminės problemos ir kurias įsprendus galima būtų judėti prieki. Ir manau labai svarbus yra vis dėlto išmokų nevienodumas ES ir e, mes kalbam apie konkurencingumą ūkių, kaip gali būti ūkiai konkurencingi, kada išmokos skiriasi net iki dviejų kartų. Tai tas tikrai turėtų, manau, e, taip ir buvo bent jau kadencijos pradžioje tiek e, komisijos pirmininkas, tiek komisaras Hoganas aiškino, kad tikslas yra, kad per šią kadenciją pasiekti, kad Europa nebūtų senų ir naujų šalių Europa, kad būtų viena Europa. Bet e, aš tikrai labai norėčiau ir labai vilčiausi, kad tai įvyktų iš tikrųjų kitam periodė, jau nuo 2000 metų, kad mes pradėtumėm visi kartu dirbti ir vienodai būti konkurencingi, nesvarbu, nesvarbu kokioje šalyje ūkininkas kūrėsi arba ūkininkauna. Ir dar antras dalykas dėl antro ramščio. E, tai e, antras ramstis yra į jį labai daug sudėta visko ir kada reikia panaudoti paramą lyderio programai, jinai tampa labai kūda, labai nedidelė iš tikrųjų galbūt vertėtų e, kažkaip tai atriboti ir numatyti, reiškia, procentą privalomą, kad nemažiau kaip tokia dalis eitų lyderio programai. Nes atskiros valstybės narės iš tos programos remia ir e, nederlingą žemės, remia ir kitas visokias programas ir tada lyderiui lieka iš tikrųjų nepakankamas pinigų skaičius. Todėl, manau, tikrai tobulumui tobulinti yra ką ir manau, kad mes galim padaryti sprendimus, kad situacija pagerėtų. Ačiū. Dobrze. Prosiłbym, aby wystąpienie nie były dłuższe niż pani poseł sprawozdawcy. Aš e, norėčiau paprašyti nekalbėti ilgiau nei nuomonės autorė, ponas Flanagan. Kur ar jie? Gera mintis. E, nutolę regionai yra labiau priklausomi nuo antrojo ramšio finansavimo. Mes e, iki šiol nematome supaprastinimo pagal antrąjį ramstį. Dabar iš jos skiriamas finansavimas e, yra išvaistomas pusiau valstybinėse agentūrose. Aš sveikinu parlamentarę su jos pranešimu. Jis yra labai svarbus, tačiau, man atrodo, parlamentarai galėtų padaryti daugiau, padėdami e, nutolusiems regionams. Žinau, kad mes visi esame užsiemi ir taip toliau, bet e, man atrodo, kad pirmiausia reikėtų e, ateiti, mums visiems pirmiausia reikėtų ateiti į darbą, nes iš tikrųjų žmonių salėje yra labai nedaug ir tai yra gėda. Pani poseł, jest także często. Dziękuję. Dažnai mažiau išsivyščiusiose vietovėse, ar greičiau galvojant apie tuos regionus, įsivaizduojame, kad jie yra nutolę geografiškai arba kalnuotose regionuose arba salose, bet kartais tos zonos yra visai arti mūsų geografiškai, nėra visai nutolusios. Ir tai yra problema, kurią turime spręsti. Antra, sanglaudos fondai buvo paskirtos lėšos iš sanglaudos fondų, skirtos būtent šioms vietovėms, šiems regionams, tačiau kalbant apie kaimo vietovės ir mažiau išsivyščiusius regionus, mm, jiems tų sanglaudos fondų lėšų skirta buvo palyginti nedosniai. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, iš tikrųjų, žemės ūkis tiems regionams yra labai svarbus ekonominis veiksnys. Daugelį tų e, regionų tai yra beveik vienintelis pajamų šaltinis. Aš esu įsitikinusi, kad kolegų e, įnašas dar praturtins šią nuomonę ir tikiuosi, kad kiekvienas pateiktas pakeitimas atspindės e, tų regionų realybę, į juos į ją atsižvelgs. Labai svarbu, kad visi pakeitimai, kuriuos teiksite, galėtų būti realiai naudingi šiems regionams. Dėkoju Jums už Jūsų įnašą. Dėkoju. Pakeitimus galite teikti iki lapkričio 10 dienos. ir tik tai sausio mėnesį bus svarstomi šie pakeitimai. Na ir paskutinis darbo atvarkės punktas tai yra klaidų ištaisimas reglamente 1306, tai yra 2013 metų. E, reglamentas, kaip jau pradžioje posėdžio minėjau, kad nėra kažkokių prieštaravimų. Dėl, šitų, e, dėl šito klaidų ištaisimo rašto yra susitarta ir mes tiesiog galime jį tvirtinti. E, dėkoju, mes susitiksime ketvirtadienį 9 val. ryto, balsuosime, nepamirškite balsavimo kortelių. Linkiu visiems malonaus vakaro. Ačiū ir viso gero.